Ponios ir ponai, pradėkime. Jau vėluojame net 15 minučių. Turime net 32 klausimus, kuriuos turime išnagrinėti. Taigi, eikime į priekį. Darbo tvarkės patvirtinimas. Pirmasis dalykas, ar kas nors turi prieštaravimų. Pirmininkė, dėl procedūros, jeigu koordinatoriai spręstų šiandien ir Pakistano, ar šiandien būtų galima apie tai pranešti po pietų? Taip, ne, nežinau, kodėl nebūtų galima tai padaryti. Pasižiūrėkime tik tai, ar bus priimtas koks nors sprendimas. Ponas Langė. Dėkuoju, pirmininkė. Priklausomai nuo koordinatorių posėdžio sprendimo, o aš manau, kad jis bus teigiamas, aš paprašysiu jūsų tame klausime, kur yra numatytas balsavimas, įtraukti ir bals, nubalsuoti dėl žodinio klausimo Kolumbijos atžvilgių. Su politinėmis frakcijomis jau susitarėme, kad stebėsime dėrybas dėl susitarimo su Kolumbija ir Peru ir darysime tą žodinio klausimo komisijai formą. uh, adoption, approval of the meeting. Protokolo tvirtinimas praeito posėdžio, kuris vyko kovo mėnesį. Kaip visada, protokolas bus laikomas patvirtinu, jeigu niekas neišreikš pastabų iki šio posėdžio pabaigos. Kaip uh, įprasta, mūsų dabartinis posėdis yra transliuojamas internetu, išskyrus uh, uždaras posėdžio dalis. Jums taip pat išdalintas korespondentų sąrašas. Jeigu jūs domitės tuo klausimu, tai kreipkitės dėl dokumentų. E, ketvirtas e, punktas - trilogo darybos vykstančios. E, dėl dviejų klausimų deramės su taryba. Pirmasis yra dvišaliai, dvišalės investicijų sutartys taryba ir kiti nutarė kreiptis į komisiją, paprašyti tarpininkauti sudarant sustarimus ir komisija pateikė neoficialų dokumentą ir taryba dabar turi pasakyti, ar pritarė pasiūlymams, kuriuos yra pateikusi komisija. Mes Savo ruoštų turėtume pareikšti poziciją dėl šio neoficialaus dokumento komisijos. Kaip suprantu, esame beveik susitarę, nors dar ne iki galo, liko pora klausimų, e, kuriuos reikėtų labai atidžiai išnagrinėti. Ateinančią savaitę ar per ateinančias dvi savaitės žinosime, ar e, bus sustarimas ar ne. Dėl bendrųjų preferencijų sistemos reglamento trilogas prasidėjo, kaip žinia, e, ketiname balsuoti dėl šio klausimo per plenarnę sesiją ir su e, taryba ketiname pradėti darybas ir Kristoferis Feneris apie tai pašnekės, jis yra mūsų pranešėjas. Ačiū pirmininkė. Manau, kad tikrai daug ką padarėme dirbdami šioje srityje. Net prieš prasidedant daryboms e, matėsi, kad taryba pasirengusi pritarti parlamento pasiūlytam kompromisui. Dabar e, vakar vyko trilogo posėdis, mes e, jo metu išsiaiškinome visus techninius klausimus kurie nėra politiškai jautrus. Bet dabar pasiekėme esminį etapą, nes liko tik jautrus klausimai. Ir noriu priminti kolegoms, kad liko keturias rytis - apsauginės nuostatos, trukmė, komitologijos dalykai – Mes parlamento vardu pateikėme tarybai pasiūlymus ir laukėme jos reakcijos. Parlamentui tie klausimai yra labai svarbus. Bet reikia pasakyti, kad atmosfera yra labai pozityvi ir jaučiu, jog abi institucijos žengia tą pačią linkme, nors gal skirtingų greičių. Tikiuosi, kad pavyks E, susitarti, gal net per kitą trilogą, tikrai prieš antrąją gegužės sesiją, kurios metu numatyta balsuoti dėl šio klausimo. Taigi, tikiuosi, kad dabartiniai šaliai pirmininkaujant mes susitarsime dėl šio klausimo ir balsuosime plenarnėje sesijoje. Dar noriu pridurti, kad e, dėl šių dviejų klausimų parlamento dėrybininkai pademonstravo ypatingą vienybę ir tai labai gerai, norint įtvirtinti parlamento svorį, mm, įtvirtinant savo dėrybų poziciją su taryba. Kitas penktasis klausimas - stebėsienos grupės veikla. Trumpai pristatysiu padėtį. Kai kur ne, nėra jokių poslinkių. E, dėl Rusijos stebėsinos grupės ar kas nors turi kokių naujienų? Pirmininkė tokia Padėtis yra, kad bandome susitikti su Rusijos ambasadoriumi ir taip dėrybos vyksta per sukastus dantis. Mes dabar laukiame, kada jis paskirs dieną, kada gali ateiti. Tai bus pirmas posėdis, tai viskas, kiek esame pažengę. Dar papildomai prie informacijos, kurią pateikėme per paskutinį posėdį, rengiamės trečiam susitikimui su komisija dėl dabartinės padėties investicijų srityje galbūt bus parengtas investicijų susitarimas. Pirmą kartą sutikome su komisija, kalbėjome apie prekybos santykius, e, toliau su ambasadoriumi ir mes dabar galvome apie investicijų sutarimą. Kaip supra, supratau iš e, e, pranešėjo, šiandien vyks svarbus sutikimas su pone Pieru, kuri atstovauja e, Europai USTR. Tai yra viena iš naujų temų siekiant plėsti, gilinti JAV ir ES prekybos ir komercinius santykius. Ponas Kazak, dėl stebėsenos grupės, e, dėl laisvosios priekybos sutarimo su Japonija, mūsų grupė susitiko su komisijos ir tarybos atstovais, e, taip pat Business Europe atstovais dirbančiais Japonijoje ir su Danijos ambasadoriumi E, Danijos kaip ir mininkaujančios šalies atstovais. E, vyksta diskusijos dėl galimo masto susitarimo ir gegužės pradžioje turėtų vykti, man atrodo, trečias e, scoping exercise, taip vadinamos grupės sustikimas, kuri išsiaiškins, kokios egzistuoja kliūtis E, apibrėžiant mastą, tikimės, kad iki gegužės pabaigos mums pavyks e, pasiekti tarpusavėje priimtiną kompromisą, kad galėtume e, tarybai komiteto vardu pasiūlyti sistemą, pagal kurią vyktų darybos. Jau, kaip sakiau, su ambasadoriumi Japonijos vyko diskusijos ir manau, kad uh, turėsime galimybę dar jam perduoti mūsų poziciją aiškiai ir padarysime viską, ko reikia, kad galėtume pasiekti patenkinamo rezultato. Dėkoju. Šiame posėdėje turėsime progą išgirsti komisijos atstovus. Buvo prašančių žodžio. Čia. Ponas Susta. Pirmininkė, aš norėčiau pakalbėti apie Merkosūro susitikimus. Vienas vyko vakar. Dėrybos vyksta vangiai, nes temos labai jautrios, ne visose temose vienodai pasiekime pažangos, sakykime, žemės ūkija yra labai daug problemų, taip pat ir ta vidinė Merkosūro grupė, kur kalbama apie keitimo kursus, apie pramonės gamybą ir panašiai, ten yra tikrai daug problemų ir kol kas dar nėra tokio mums pavykę atlikti apsikeitimo pasiūlymais. Merkosūro pusė apskritai pasakė, kad kol kas dar nėra pajėgi pateikti konkretaus pasiūlymo Na, kalbėjome apie kilmės šalies taisyklės, apie galimybės spręsti konfliktus, kai kalbam apie žemės ūkio produktus, taip pat sveikatos, fitosanitarinių nuostatų laikymasi, vieningų taisyklių laikymasi visame Merkosur, visoje Merkosur zonoje ir panašiai. Be to yra ir politinių temų, kurios yra neišspręstos ir dar praeitą savaitę dalį tų temų aptarėme, nes kalbėjome apie Repsol problemas, kalbėjome apie Argentiną ir, visų kitų ša, ir Argentinos ir visų kitų šalių santykius, ypač ES šalių santykius. Ir sakykime, kad Repsol istorija yra tik tai viena grandis visoje ilgoje istorijų grandinėje. Pirmininkaujant Brazilijai dabar dėrybos galėtų pasistumėti, nes Brazilija labai ryštingai nusiteikusi pagerinti šioje srityje santykius tarp Argentinos ir kitų šalių. Žinoma, ta problema labiau susijusi su Argentina negu su mumis, bet svarbi ir mums. Klausimas yra, kaip Merkosuras elgsis šių problemų atžvilgių. Ir mm, vakar matėm, kad Argentinos ambasadorius vėlgi nedalyvavo tame posėdyje ir reikėtų paieškoti galimybių susitikti su juo ateityje. Na, tai vienas iš svarbesnių susitarimų ir ES tikrai e, būtų svarbu užbaigti šias dėrybas, tačiau problemos yra dar ir politinėje srityje, ne vien techninėje, nors techninėje, žinoma, taip pat trūksta susitarimų. Abi šalis yra pateikusios pasiūlymus, uh, bet dėrybos iš tiesų labai sunkios, labai lėtos. Kitas posėdis numatytas biržė Liepos pradžioje ir abi šalys tikisi, Brazilija tikisi ir mes tikimės, kad jos šiek tiek pasistumės, bus gyvesnės. Dėkoju. Ar Dar ar yra pasikeitimų dėl Stas ir Kanados? Dėkoju, pirmininkė. Atsiprašau, ką tik atvykau. Šiek tiek vėluoju. Žinau, kad klausimas buvo įtrauktas į darbo tvarkę. Aš norėčiau pateikti ataskaitą. Iš karto prieš Velykų atostogas vyko stebėsinos grupės susitikimas. Jis buvo puikus, išskyrus tai, kad manau, kolegų dalyvavimas. Sustikimas vyko 45 minutės. Aš stengiuosi spausti mūsų partnerius e, kiek galima labiau, nes vienintelis ir uždavinėjau e, klausimus. Po to pagrindinis Kanados dėrybininkas pasakė įžanginę kalbą, maždaug 10 minučių trukusią. Po to buvo užduota keletas klausimų. Ir nelabai daug ką naujo sužinojau, negu kad žinojau kitol. Bet, kaip jūs žinote, tose ekspertų grupėse dažnai kalbama apie padarytą pažangą. Tas pats buvo padaryta ir šį kartą. Buvo pristatyta pažanga ir Dabar Kanada tikisi pabaigti e, savo plano įgyvendinimą vasaros pradžioje. Taigi tik tiek galėčiau Jums perduoti informacijos, bet po keletos dienų pats vyksiu į Kanadą ir žinau, kad lankysiuosi Kvebeke, žinau, kad ten yra protestuojama, organizuojami protestai, bet žinau, kad iš esmės Kvebeko provincija yra už šitą susitarimą. Jie tiesiog tokiu būdu išreiškia savo susirūpinimą dėl paties proceso slaptumo, bet manau, kad todėl pavadinime yra raidė C, reiškianti comprehensive, nuoseklus ir išsamus. Būtent tai juos neramina, ir buvo nuspręsta Kanadoje būtent dėl susitarimo išsamumo jiems skirti tiek daug dėmesio ir būtent todėl viskas yra taip e, atidžiai sekama. Bet aš galiu Jūs e, patikinti, kad viskas vyksta gana sklandžiai ir tikiuosi, kad baigsime dėrybas kaip numatyta. Ačiū. Toliau Ekvadoras ir Bolivija. Čiauzai, labai trumpai. Ar yra naujų pokyčių stebėsenos grupės? Dėkoju, pirmininkė. Visų pirma, norėčiau paklausti, ar galima būtų sujungti Boliviją ir Ekvadorą į vieną stebėsenos grupę, kadangi manau, kad tai būtų efektyviau organizuoti darbą. Ir galbūt koordinatorių posėdėje galėtume aptarti šitą pasiūlymą. Kitas dalykas po inauguracinio susitikimo gegužės viduryje vyks kitas susitikimas, kur išklausysime e, ataskaitos apie vadinamąjį scoping exercise rezultatus, kuris vyks kitą savaitę. Taigi bus aptarta galimybė atnaujinti dėrybas iš esmės tarp ES ir Ekvadoro. Tuomet turėsime išsamesnį vaizdą, kokios yra abiejų pusių pozicijos ir tuomet bus galima suformuoti delegaciją į Ekvadorą ir to, tuomet geriau žinosime, kokia yra padėtis ir galėsiu išsamesnę ataskaitą pateikti ir jums kito mūsų posėdžio metu. Dėkoju. Dėl stebėsenos grupės e, nuolatinis pranešėjas nėra atvykęs. Toliau dėl Europos Sąjungos ir Indijos susitarimo vyko susitikimas taip pat Centrinės Amerikos. Iš jų su mumis susitiko pilietinės visuomenės atstovai ir NVO ir mane informavo, bet negaliu patvirtinti, kad taryba nusprendė atskirti e, šio sustarimo sutar, e, prekybos skyrių ir jį parengti atskirų dokumentų. Tai reiškia, kad e, bus rengiami atskiri asociacijos sustarimas ir prekybos sustarimas su Centrinė Amerika. Ukraina vyko susitikimas su Europos komisijos susitikimais ir su atstovais ir Ukrainos atstovais Po to vyko susitikimas su Europos komisijos pagrindiniais dėrybininkais. Dabar keliaukime prie 6 ir 7 darbo tvarkės punkto, tai yra bendrosios diskusijos dėl Centrinės Amerikos asociacijos. Visų pirma, asociacijos susitarimas dėl priekybos tarp ES ir Centrinės Amerikos pranešėjas Pablo Zalba, tačiau jį pakeis Marija Koreja. Tai yra antrasis keitimasis nuomonėmis, kaip žinote. Atsakingas komitetas AFET, kaip buvo nuspręsta prieš mūsų valią ir nesižvelgiant į mūsų teisės. O kitas klausimas yra dvišalės apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimas, ES ir Centrinės Amerikos asociacijos sustarimas. Mes esame atsakingas komitetas, taigi reikės aptarti ir pranešimo pakeitimus. Pirmą suteiksiu žodį pranešėjams. Pradėkime nuo Marijos Korejos žodis jums. Gracias, presidente. Eh, estimados kolegas, me dirijo. Dėkuoju, pirmininkė, mėly kolegos, mylos kolegės. Aš kalbu atstovaudama kolega Pablo Zalba, kuris negalėjo atvykti į šį posėdį. Taigi kalbam apie asociacijų sutartį tarp ES ir Centrinės Amerikos. Ir kalbame apie dvišalę apsaugos išlygą ir stabilizavimo mechanizmą Kolumbi, su Kolumbija ir Peru. Stabilizavimo priemonė. Aš labai džiaugiuosi tą dvasę, kuri vyrauja šiose diskusijoje, mes e, aktyviai prisidedame prie susitarimo, priekybos susitarimo su Centrinė Amerika. Susitarimas yra svarbus ir mums, ir Amerikai. Žinoma, Visų pirma, tai yra politinios svarbos susitarimas, tai yra pirmasis dvišalis susitarimas po Lisabonos sutarties ir, žinoma, tai yra precedentas diskusijoms su šiuo regionu ateityje. Ir mes, žinome, džiaugiamės kai kuriomis politinėmis tendencijomis Centrinėje Amerikoje. Ir visa ta politinė valia taip pat labai aiškiai atsispindėjo di, visose diskusijose. Uh, Kalbėjom ir apie socialinės integracijos klausimus, labai daug numatyta įvairių išlygų dėl žmogaus teisių, dėl plėtros, vystimos ir panašiai. Ir mes tikrai stengiamės, kad bent jau teisų klausimas būtų susitarime tinkamai atspindėtas. Susitarimas yra kompromisinis tarp abiejų šalių kalbama apie investicijų skatinimą, apie politinių santykių su kai kuriomis šalimis stiprinimą. Tai yra labai svarbu viso regiono augimui ir vystimui skatinti. Žinoma, yra didelių ir istorinių, ir kultūrinių ryšių, stiprių ryšių tarp abiejų regionų, bet juos taip pat galima stiprinti, galima didinti paslaugų teikimo kokybę ir tuo pačiu gerinti ten nykščių gyventojų gyvenimo sąlygas. Uh, socialinius standartus. Noriu pabrėžti keletą labai svarbių aspektų. Tai yra visų pirma investicijų srautas į tas šalis ir skirtingas traktavimas, kas dėl intelektinės nusavybės ir kilmės šalies nuorodos. Taip pat yra sudėtingi sveikatos apsaugos klausimai bei augalų uh, apsaugos klausimai, kurie yra ir standartai, kurie yra griežtesni negu PPO standartai. Na, kai dėl apsauginių mechanizmų arba dėl stabilizavimo priemonės bananų prekybos srityje mes pateikėme keletą labai mums svarbių pasiūlymų, gerinančių susitarimą mūsų nuomonė. Pirmininkas nutraukė kalbėtoją. Taip, toliau. Taigi dėl stabilizavimo priemonės ir apsaugos sąlygos. Mes pateikėme pakeitimų, kurie mūsų nuomonė buvo būtini. Ir tie pakeitimai tikrai padeda patobulinti situacijos ir, ir patom, pagerinti sutarį, sustarimą su Pietų Amerika. Labai turėtų palengvėti kontroliavimo procedūros, palengvėjus paprastėti komiteto, atitinkamo komiteto darbas bus, koks bus poveikis ES, kai susitarimas bus pasirašytas. Na žinoma, susitarimas nėra ta vieta, kuri, kurią mes galime įtraukti, tas tekstas, į kurį galime įtraukti visus savo su savo susirūpinimą keliančius punktus e, dėl politinių dalykų. Bet tam tikrus institucinius dalykus galima reglamentuoti. Pirmininkas. E, bet Langer e, dabar pasakys kitų klausimų. Ačiū. Lait, kolega Lightfried negali atvykti, nes turi Austrijoje labai svarbų susitikimą ir paprašė manęs suminėti svarbiausius pakeitimus susijusius su apsaugos sąlyga bei bananų importo stabilizavimo priemonės įgyvendinimu. Yra 16 papildomų pakeitimo pasiūlymų, kurie buvo pateikti iš esmės sutinkamai su pranešėjo nuomonė. Keletą pakeitimų dar reikėtų aptarti išsameu ir pasižiūrėti, ar ES institucijų kompetencija kartais nebus peržengta ir ar kartais nesupainiojama tarybos, komisijos ir parlamento kompetencijos ir ar jos yra išlaikomos. Tikslas yra nustatyti apsaugos sąlygas ir stabilizavimo priemonės, kurios atitiktų kitus tarptautinius susitarimus ir asociacijų sutartį. Pakeitimai, kurie susiję su socialiniais dalykais, su žmogaus teisėmis ir integracija, turėtų būti išlaikyti ir į tai turėtų būti kuo labiau kurie turėtų būti sustiprinti, atsižvelgiant, žinoma, į jų teisinius aspektus. Tai yra labai svarbu pranešėjui. Teisės tarnybos, teisės ekspertai tikrins pakeitimus ir netrukus jų ekspertizės turėtų būti užbaigtos. Ir visi reikalingi klausimai, manau, bus greitai išspręsti. Tuomet Jork Leichtfriedas. Like galės pateikti kompromisinius pasiūlymus ir mes galėsime bendromis jėgomis suformuluoti tuos tas mintis, kurias savo pakeitimų pasiūlymuose pateikė kolegės ir kolegos. Iš principo, aišku, norėčiau padėkoti Jork Leitfrido vardu kolegiems ir kolegoms už puikų bendradarbiavimą ir tikiuosi kuo geriausio tolesnių dėrybų rezultato. Ačiū. Galime dabar pradėti diskusiją dėl abiejų klausimų, kitaip tariant, išsakyti savo poziciją dėl paties prekybos susitarimo ir dėl apsauginių nuostatų. Kolegė Maklarkin pirmoji nori pasakyti šią e CR. Dėkui pirmininkė, asociacijos sutartis yra geras dalykas abiems šalims. Rinkos atverimas e, paslaugoms, prekiams, e, viešiesiams e, pirkimams, kitoms sritims yra platesnis negu PPO sustarimai ir tai yra naudinga. Reikia plėtoti dialogą, kaip pasakyta, asociacijos tarime, taigi esu labai e, patenkinta tuo. Taip pat nereikia pamiršti tokių dalykų kaip e, saugumo, kovos su priekyba narkotikai, žmogus teisų įtvirtinimo. Dabar, jeigu bus, bus sudarytas susitarimas, atsivers e, Centrinė Amerikai 500 milijonų E, žmonių rinką. E, apyvarta gali padidėti 5,7 e, milijardo, taigi tai turėtų būti labai naudinga, kuriant darbo vietas ir panašiai. Dėl nacionalinio apsaugos priemonių ir stabilizacijos mechanizmo bananams taip pat yra teigiamas dalykas, bet bijau, kad kai kuriais pakeitimais bandome įteisinti protekcionizmą atokiausių regionų e, požiūrių. Nežinau, ar tai reikalinga, nes e, mechanizmas nėra e, nuolatinis, jis galios iki 20 metų ir ar tos nuostatos nepaukos viso mechanizmo. Kitas dalykas, e, pirmoji pastra, dešimtos pastraipos pirmas, e, pirma dalis, kalbama apie tai, kaip veiks stabilizavimo mechanizmas. Ten taip pat yra tam tikrų nuostatų, kurios gali sukelti neigiamo poveikio. Ir e, tikiuosi, kad e, atsiradus tam tikroms e, aplinkybėms, atokiausi regionai nepradės naudoti apsaugos E, nuostatos, kuri yra protekcionistinė. E, taigi e, šiaip viskas yra teigiama, bet bijau, kad tie protekcionistiniai elementai gali pakengti visos ES interesams. Jose Andrės apie dėkoju. Norėčiau pakalbėti apie apsauginę nuostatą. Mes esame pateikę pakeitimą Kolegė kalbėjo ką tik tai apie protekcionizmą ir tokiaukius regionus, kurie labiausiai bus paveikti susitarimo. Apsauginė nuostata, apie kurią kalbame pakeitime, skirta tam, kad būtų numatytas automatinis mechanizmas, e, pagal kurį rengiamos e, konsultacijos, nes būtent atokiausi regionai yra susijęs su bananų auginimu. Mes norime, kad iškart būtų sustabdytas tarifų taikymas, esant tam tikroms aplinkybėms, kad būtų galima pradėti konsultacijas. Norime pradėti diskusijas nenorime uh, įvesti protekcionistinių priemonių, bet uh, tai bus tik tai daroma konsultacijų labui. Mes manome, kad apsaugos priemonė bus priemonė, kuri e, bus nuosekliai taikoma, jeigu bus įrašyta į patį susitarimą. Komisijos vardu. Gaspa Frontinį, pirmiausiai. Kur jūs esate? Prašom. Esate Gaspa Frontinį. Taip. Daugelis e, klausimų susijęs su apsaugos e, nuostata, tai tegul e, kolegė, kuri užsima šio klausimu, kolega, kuris užsima šio klausimu, pasakys. Aš esu Volkan Bulet iš priekybos generalinio direktorato. Mes su kolega pakalbėsime kuris atstovauja Žemės ūkio generaliniam direktoratui, jis kalbės apie bananus, stabilizacijos mechanizmą ir kitus susijusius klausimus. Pirmiausia, pasakysiu, kad ponas Langė paminėjo vieną svarbų dalyką dėl apsaugos nuostatos. Uh, uh, E, pakeitimai turi atitikti laisvosios prekybos susitarimą ir mes e, bandome dirbti taip, kad e, viskas atitiktų kitas nuostatas dėl apsaugos mechanizmo. Tokie yra mūsų ketinimai, bet kartais atsiranda nenumatytų detalių, aplinkybių ir šiek tiek pakalbėsiu apie tai. Matome pakeitimus e, dėl Centrinės Amerikos ir man atrodo, kad galima juos sugrupuoti į tris dalis. Pirmoji grupė yra susijusi su tam tikra našta numatoma komisija Europos verslui. Kita grupė pakeitimų yra susijusi su mm, būtinybė atlikti e, tolesnį darbą, kad būtų galima e, pasiekti pakeitimuose numatytus tikslus, o trečia grupė susijusi su e, atitikimu laisvosios prekybos susitarimui. Aš pakalbėsiu apie e, pirmas dvi grupės, o dėl trečiosios pakalbės kolega. Pirmas, pirma grupė - Europos verslas ir komisija, kurie e, kuriems numatyta tarsi papildoma e, našta. Prašoma, kad komisija parlamentui pateiktų papildomas ataskaitas. Mes pripažįstame, kad ataskaitos yra labai e, svarbi priemonė, pagal kurią parlamentas gali stebėti, kaip įgyvendinami laisvosios prekybos sustarimai. Tai taip pat reiškia ir administracinę naštą papildomą, kadangi uh, O dabar, kai mūsų ištekliai mažinami, tai yra labai rimtas iššūkis. Reikės rasti pusiausvyrą, kad galėtume suderinti e, tuos du m, priešingus elementus. E, taip pat išdėsti e, 33 ir 41 pakeitimuose stebėsenos reikalavimai. Kalbėsiu tik apie 33 komisiją turėtų pateikti ataskaitas dėl poveikio vertinimo e, rinko kainoms ir užimtumui ES gamybos sektoriui, ypač atsižvelgiant į mažesnius gamintojus ir kooperatyvus. Tokia informacija kol kas komisijai yra neprieinama e, mes turime tik tai statistiką apie importą. Jeigu komisija reikė, turės renkti tokią ataskaitą, reikės kreiptis į verslą, ir tikriausiai reikės tikrinti gautą informaciją. Taigi reikia labai gerai pamastyti, ar galime tokią naštą užkrauti komisijai ir ekonominiams operatoriams. Antra pakeitimų grupė, apie kurią noriu pakalbėti, yra e, grupė pakeitimų, kuri tarsi numato papildomą darbą, kad būtų pasiekta siūlomų tikslų. E, E, kalbu apie 32, 36 ir 40 pakeitimus. 36 pakeitimas kaip pavyzdys dabar. E, jo tikslas yra apibriežti e, padėties bendrosios apie padėties pablogėjimą atokiausių įvairiausiose regionuose rimtą padėties pablogėjimą. Tai yra susi, ir tai yra siema su apsaugos e, priemonės e, įdėgymu tame regione. Yra pateiktas apibrėžimas, e, kuris kalba apie rimtą žarą, žalą. Tai yra savoka, kurią reikia patenkinti, kad būtų galima uh, taikyti atitinkamą priemonę visoje Europos Sąjungoje. Rimtos žalos savoka yra labai rimta, ją galima užtikrinti, bet e, e, tai yra kur kas griežtesnė savoka negu rimtas pablogėjimas. Rim, jeigu bus įrašyta rimta žala, serious injury, e, vietoj serious deterioration, rimtas pablogėjimas, tai tada atsiras kitas tikslas, e, taps kur kas sudėtingiau įgyvendinti priemonės e, tokiausių regionų labui. Ir e, tikriausiai tai yra kur kas plačiau, negu kad numatyta laisvosios prekybos susitarimuose. Uh, Reikia apie tai pagalvoti, galbūt tai būtų neblogai. Šiame kontekste taip pat norėčiau paminėti 38-39 pakeitimus, kuriuose siūloma parlamentui numatyti teisę reikalauti, kad būtų pradėtas tyrimas ir aš noriu paminėti sprendimą, kurį radome dėl Korejos. E, kai jau bus pažengusi ši procedūra. O dabar dėl bananų perdodu žodį Džonui. Ačiū pirmininkė. Manau, kad parlamento ketinimai tikrai nėra e, teikti pakeitimų, kurie prieštarautų e, įsipareigojimams numatytiems laisvosios e, priekybos susitarime siekiama užtikrinti pusiausvyrą tarp e, šių pasiūlymų ir laisvosios prekybos susitarimų. Ir tikrai nekeitiname imtis priemonių, kurios e, prieštarautų laisvosios prekybos sutarimai, bet yra tokių elementų, pirmiausia pakeitimai, kurie siūlo e, po 2020 metų taikyti bananų stabilizavimo mechanizmą. Tai yra 34, 35 ir 36 pakeitimai. Mechanizmas e, buvo numatytas kaip laikina priemonė, kuri e, trunka e, pereinamojo laiko tarp mažinant tarifus, o ne kaip nuolatinė priemonė. Manau, kad partneriai iš Centrinės Amerikos šalių nesutiktų su tuo, kad šis mechanizmas būtų numatytas kaip nuolatinis po 20 metų e, galbūt e, būtų galima taikyti tam tikrą kitą mechanizmą, taigi ne viskas bus prarasta. Ir dar yra pakeitimas, kuris prieštarautų e, e, laisvasios prieigybos e, susitarimo esminiams įsipareigojimams. Tai yra pakeitimas ar pakeitimai, kurie siūlo automatiškai įvesti apsauginę nuostatą dėl bananų. E, kai būtų pasiekta tam tikra apyvarta. Tai yra 42-44 pakeitimas, šie pasiūlymai sukurtų e, gana rimtų teisės problemų, pirmiausia todėl, kad mūsų partneriai Centrinėje Amerikoje nesutiko su tuo, kad bananų stabilizavimo mechanizmas automatiškai būtų taikomas, kai e, būtų pasiekti tam tikri apimties mm, dydžiai numatyti. Kitas dalykas yra e, e, pasaulio prekybos organizacijos įsipareigojimai, e, banano stabilizavimo mechanizmo automatizavimas e, virstų tarifų normų kvotą. Kaip žinia, pagal PPO bananų susitarime ES negali vėl įvesti kvotų e, prekybai bananais Tai yra e, klausimas susijęs su PPO taisyklėmis ir jų atitikimu. Pirmininkė, aš tikiuosi, kad jūs e, suprantate, koks jautrus yra bananų klausimas, kai kuriuose, ypač ES dalyse, kai kurioms šalims. Ir dėl to jautrumo būtent susitarimas neliberalizuoja prekybos bananais, egzistuoja tarifai, išlieka jie. Antras dalykas. Mes e, dėrėjomės dėl šio konkretaus mechanizmo tik bananams. Ir trečias e, dalykas, kaip sakė Wolfgangas, laisvosios priegybos susitarime yra specialios priemonės skirtos atokiausiems ES e regionams ir lengvesnė galimybė įvesti apsaugos nuostatą. Taigi e, yra susitarime atitinkamos nuostatos dėl specialių aplinkybių susijusių su bananais. Ačiū, pirmininkė. Thank you. Dėkoju. Grįžkime prie pranešėjų, suteiksiu žodį jiems. Arba tų, kurie kalbės pranešėjų vardu Marija Korėja. Gracias, presi <clears throat> Gracias, presidente. Sí, muy... Ačiū, pirmininkė. Trumpai pakomentuosiu diskusiją. Pirmiausia, norėčiau padėkoti visiems, kurie prisidėjo svarstant šį klausimą. Taip pat noriu padėkoti ir komisijai už atsakymus. Tačiau norėčiau priminti dar vieną kartą, koks svarbus yra šis susitarimas Centriniai Amerikai. Kolega Langė. Ačiū. Aš E, taip pat jau kalbėjau apie tai, kad tam tikri klausimai, suderinamumo klausimai turėtų dar būti svarstomi mūsų teisės tarnybų. Nepaisant to, mes manome, kad tai yra teisėta teikti tokio pobūdžio pakeitimus ir aš manau, kad Jork Lightfriedas pateiks atitinkamus kompromisus. Ačiū Jums už komentarus ir už bendradarbiavimą. Dėkui. Kalendorius dar reikės priimti sprendimą dėl abiejų dosie, dėl reglamento ir dėl nuomonės dėl paties susitarimo ir dėl plano, kas yra planuojama. E, pirmininkų suiga nusprendė, kad bendras sprendimas dėl viso asociacijos susitarimo, įskaitant susitarimą dėl priekybos, bus priimtas AFET komitete kadangi e, jam atitenka kompetencija priimti sprendimus dėl priekybos susitarimų, tai yra teisiškai visiškai pagrysta, tačiau pirmininkų suėga nusprendė, kad AFET komitetas turėtų parengti pranešimą savo iniciatyvą prieš priimant galtinį sprendimą. Pagal 15 starties straipsnį tai turėtų būti daroma Ir tokiu būdu būtų sustiprinamas bendradarbiavimas tarp mūsų ir AFET komiteto. Dar nežinia, kada, kaip AFET elgsis, ar jie iš tiesų taip ir darys ir įgyvendins pirmininkų suigos e, pasiūlymą. Palaukime jų sprendimo. O mes, jeigu tai bus nuspręsta, būsime asociuotasis komitetas. Toliau. Laiko terminai. Kaip sakiau, turės būti dar patikslinti. O dabar aštuntasis darbo atvarkės punktas. ES ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimo dvišalės apsaugos sąlygos. Tai yra atskiras prekybos sustarimas, ne asociacijos sustarimas. Taigi tikėkime, kad EFET neprieštaraus mūsų kompetencijai kaip pagrindiniai šiuo klausimu. Taigi mes bent jau kol kas esame atsakingasis komitetas visiems klausimams. Pradėkime nuo apsaugos reglamento. Pone pirmininkė, Aš dėje po 20 minučių turėsiu prisijungti prie Mastrikto delegacijos prie Mašeko delegacijos ir prašyčiau apkeisti klausimų tvarką darbo tvarkė tam, kad galėčiau apsvarstyti man aktualius klausimus. Ar būtų prieštaraujančių? Ne. Tuomet pakeiskime 8 ar 9 darbo tvarkės punktą ir dabar svarstykime 9 punktą ES ir Kolumbijos bei Perų prekybos susitarimas. Pranešėjas Mario David iš Europos liaudės partijos. Inta atsakingasis komitetas tai yra antrasis keitimasis nuomonėmis. Ministrai taryboje dar galutinio sprendimo nėra prieėmę, Tad ir mes savo galtinio sprendimo nesame prieėmę, tikimasi, kad tai bus padaryta iki gegužės pabaigos. Tačiau, kaip sakiau, tai yra antrasis skaitimasis nuomonėmis, dabar žodį suteikiu Mario David. Dėkoju. Visų pirma, nusprendėme pritarti socialdemokratų frakcijos pasiūlymą pateikti kompromisinį uh, E, klausimas žodžiu komisijai. Jūs, kaip žinote, tai yra labai svarbi procedūra, tai turėtų būti daroma per INTA komitetą ir rytoj bus e, patvirtintas šis klausimas žodžiu. Tikiuosi, kad tai bus padaryta čia šiame komitete. Ir tikimės, kad šis klausimas galės būti įtrauktas į antrosios plenarnės sesijos, gegužės mėnesį, darbo atvarkės Strasbūrė. Taigi mes norime e, kad prieš priėmus, prieš priimant galutinį susitarimą rugsėjo mėnesį spėtume aptarti tiek prekybinius, tiek neprekybinius susitarimo aspektus. Ši rezoliucija bus su planuojamu klausimu bus išplatinta, tikiuosi, kitos savaitės pradžioje ir po to lauksime visų pakeitimų. Mane informavo, kad pakeitimai turės būti pateikti laiku, kad būtų galima spėti juos išversti iki gegužės pabaigos. Po to balsuosime dėl INTA rezoliucijos gegužės mėnesį ir tikimės, kad tekstas bus galtinai parengtas iki galutinio balsavimo birželio mėnesį Strasbūrė. Tikiuosi, kad jūs visi žinote, kad mes siekiame indėlio iš visų frakcijų ir kai sakau visų, tą ir turiu galvoje. Tam, kad iš tiesų turėtume aišku požiūrį atspindinti visą Europos parlamentą. Dėl to, kokie turėtų būti mūsų santykiai su trečiosiomis šalimis. Ir turėtume visi dalyvauti aktyviai, o ne tik tai stebėti. Aš tikiuosi, kad niekas nenori čia būti snobais ar uh, labai globėjiškai elgtis su tomis trečiosiomis šalimis, kurios savo norų sutiko būti mūsų partneriais. Ir visą laiką reikia prisiminti, kad mes negyventami tose šalise tiek daug apie jas nežinosime, kiek ten gyvenantis asmenys. Ir todėl turime būti labai atidus ir negalime tikėtis numatyti trečiosiam šalims tokių nuostatų, kokias taikome savo gyventojams arba savo valstybėms. Čia reikėtų prisiminti Tarptautinės darbo organizacijos e, konvenciją e, numeris 169 arba C185. Ji nėra ratifikuota visų valstybių, dar trys valstybės nėra jos ratifikavusios, o tai yra konvencija dėl kolektyvinių sutarčių teisės. Uh, Visą tai mane, man primena senus laikus, dar kai stovėjo Berlyno siena. Ir noriu prisiminti, prisimindamas tos laikus, pasakyti, kad mes turėtume elgtis labai teigiamai ir geranoriškai su visomis mūsų valstybėmis partnerėmis. Tokie būtų neprekybiniai aspektai dėl šio susitarimo. Ir dar keletas aspektų. Visi kolegos turbūt prisimenate, kad prekybos sustarimas dėl Kolumbijos ir JAV įsigalios gegužės 15 dieną, taigi po poros savaičių. Ir noriu pasakyti, kad ir Kolumbija, ir Peru įdėjo labai daug pastangų per pastarosius metus gerindami e, gyvenimo sąlygas savo piliečiams, e, žmogaus teisų, e, tvarios plėtros srityje, tačiau nepaisant tokių plačių pastangų tam, kad jie atitiktų visus aukštus standartus, kuriuos jiems numatė pilietinės visuomenės atstovai ir kitos interesuotos pusės, Kolumbija ir Peru turėtų įdėti dar labai daug pastangų, pavyzdžiui, įgyvendinti naujus teisės aktus, kuriais siekiama išspręsti visas problemas susijusias su skurdu, e, smurtu, korupcija, pilietiniu karu. Kolumbijoje jis vyksta daugiau negu 15 metų, taip pat su nebaudžiamumu, su pilietinių teisų ir darbo teisų trūkumu, E, narkotikų prekyba ir kitais klausimais. Tačiau reikėtų nepamiršti, kad Kolumbijoje ir Peru įvyko labai dideli teigiami pokyčiai per pastarosius metus, ypač Kolumbijoje. Jų pre, po to, kai e, Desantos tapo jų naujojų prezidentu, e, Amnesty International 19-oje Junktinių tautų žmogaus teisų taryboje vykusioje praėjusią mėnesį Ženevoje teigė, kad prezidento Santos vyriausybė ir toliau demonstruoja pasiryžimą gerinti situaciją žmogaus teisų srityje ir nebaudžiamumo srityje. Tikimės, kad prezidento Santos vyriausybė ir toliau laikysis tokių pasiryžimų. Taigi žmogaus teisų srityje pokyčiai yra labai teigiami. Ir prezidento Desantos Santos laikysena yra daug geresnė lyginant su ankstesnių vyriausybių laikysena. Buvo priimta e, atitinkamų teisės aktų, kurie situaciją pagerino, tačiau be abejo dar yra kur pasistengti. Ir vis tik jeigu visi šie nauji teisės aktai bus įgyvendinami efektyviai, e, tuomet e, nemažai nusavybės galėtų būti gražinta jos teisėtiems savininkams ir taip pat situacija žmogaus teisės rytyje dar labiau pagerėtų žmogaus teisų gynėjai ir e, kariuomenės pareigūnai, ypač Kolumbijoje, e, elgėsi vis kitaip. Taip pat sumažėjo e, žudimų, žmogžudyščių atvejus nuo 250 per metus prieš keletą metų iki 26 per metus 2011 metais. Be abejo, dar yra per daug tokių tyčinių um, <clears throat> baudžiamųjų žmogžudyščių, tačiau situacija tikrai gerėja. Be to, Kolumbijos vyriausybė yra priėmusi teisės aktų, kurie gina žmogaus teisų gynėjus ir profesinių sąjungų narius taip pat e, generalinės prokuratūros tyrėjai tirdami nusikaltimus susijusiu su e, smurtu prieš profesinių sąjungų narius, taip pat elgėsi daug efektyviau ir nesažiningų bylų gerokai sumažėjo. Remiantis Tarptautinė darbo asociacija, nuo 2010 iki 2011 birželio buvo 28 88 atvejai, kai buvo e, priimti neigiami nuosprendžiai prieš e, profesinių sąjungų atstovus. Tačiau situacija gerėja. Ir taip pat dabar numatyta valstybinė apsauga 11 tūkstančių e, piliečių, 11 procentų iš jų yra e, po, politikos veikėjai, 4 procentai yra žurnalistai. Tam buvo skirta daugiau negu 120 milijonų eurų 2011 metais, o 2010 10,5 milijonų eurų. Taip pat per prieš porą metų nei vienam iš piliečių nebuvo taikoma apsaugos schema, dabar yra gyvenama pakankamai veiksmingai. Taigi tokios, tokie yra pokyčiai mūsų valstybėse partnerėse. Ten tikrai gerėja situacija žmogaus teisų srityje ir dėl to aš labai džiaugiuosi prasidėjusiu dialogu, kuris prasidėjo savanoriškai 2009 metais tarp ES ir Kolumbijos. Ir nuo tada du kartus per metus vyksta susitikimai ir tai yra cituoju, akivaizdus įrodymas, kad Kolumbijos vyriausybė yra pasirengusi tęsti dialogą dėl žmogaus teisų su ES ir kitomis, kitais tarptautiniais partneriais tam, kad atitiktų standartus galiojančius e, didžiojo pasaulio dalyje. Kalbant apie žmogaus teisės, šiame susitarime yra įtrauktos nuostatos, kurios užtikrina žmogaus teisų apsaugą ir viename iš straipsnių yra numatomas, e, numatoma būtinybė laikytis demokratijos principų ir gerbti žmogaus teisės, išvardytas e, visuotinė žmogaus teisų deklaracijoje. Taip pat principas, kad visi yra vienodi, turi būti įgyvendinamas ir e, tokių principų laikymasis sudaro susitarimo esmę. Ir jeigu nebūtų laikomasi demokratijos principų žmogaus teisų, tuomet susi, priekybos susitarimo nuostatos būtų pažeidžiamos. O tarptautinėje teisėje tai gali reikšti tam tikrų priemonių taikymą, pavyzdžiui, iš esmės visiškai arba dalinai sustabdyti susitarimo galiojimą. Ir aš neįsivaizduoju, kas dar galėtų labiau teisiškai pareigojančią priemonę būti laikoma. Taigi, manau, kad tikiuosi, kad šis sustarimas numatys plačią e, socialinę apsaugą, taip pat teigiamas priekybinės nuostatas, taip pat darbuotojų apsaugą abiejose pusėse ir priekyba ir e, tvariai plėtrai yra skirtas visos starties skyrius. Taigi, manau, kad reikėtų sustiprinti ir pilietinės visuomenės vaidmenį, užtikrinant žmogaus teisų apsaugą abiejose mūsų valstybėse partnerėse. Taip pat siūlome laikantis naujųjų Europos parlamento galių, kalbant apie tarptautinės sutartis, reikėtų suorganizuoti viešą klausimą Europos parlamente 2013 metų paskutinėme semestre. Ir po tokių klausimų turėtų būti parengta ataskaita raštu, kuri turėtų būti pateikta INTA komitetui ir atitinkamiems pakomitečiams kur būtų pristatomi susitarimo, e, prekybos susitarimo rengimo rezultatai kurie bus pasiekti kito met. Ir pabaigai, manau, kad šitą susitarimą reikėtų laikyti priemonė, kuri nėra visiškai stabili ir nekintama. Ji gali būti koreguojama laikui bėgant, atsižvelgiant į situaciją ES ir mūsų partnerėse šalise. Kai kas tokios sutarties nenori, bet aš manau, kad ji būtų tikrai naudinga. Ir aš esu labai nusivylęs dėl Perų laikysenos, dėl e, geografinių nuorodų ir vis tik tai komisijos narys Degu jau, Degu, jau e, pasirašė, susit, parengė susitarimą ir jeigu jis bus pasirašytas visų valstybių narių, tuomet mūsų pozicija bus tvirčiau įtvirtinta dėl naujųjų geografinių nuorodų ir tuomet bus galima reikalauti, kad Peru taip pat atitinkamų nuostatų laikytųsi. Ir e, tokiams, tokių nuostatų laikosi 116 iš 250 e, trečiųjų valstybių. Kolumbija yra tarp jų, bet mūsų draugai Kolumbijoje vis dar nenori prisijungti prie tų nuostatų beslaikančių valstybių. Ir kalbėdamas, kalbant apie sustarimo prekybinius aspektus, galiu pasakyti, kad ankstesnėse diskusijose daugiau vertų paminėti um, dalykų nepastebėjau ir tikiuosi, kad jūs galite pritar, galėsite pritarti šią rezoliuciją ir taip pat pasiūlymo projektui, kuris bus parengtas netrukus. Dėkoju. You your... Dėkui už tokį išsamų paaiškinimą apie pozityvų komiteto vertinimą, kuris parengtas ES Kolumbijos prekybos susitarimui. E, žodinio klausimo projektą parengė Mario David ir e, e, Bernard Langė ir jūs taip savo dokumentų turite kopiją pasiūlymo. Taip pat tyrimo kopija yra pateikta parlamentui toliau. Bertas Langė. Dėkuoju. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už tai, kad palaikė mūsų iniciatyvą ir sutiko parengti rezoliuciją ir klausimą komisijai. Nes mes ir toliau turime nemažai neiškumų ir norime galų gale išsiaiškinti viską iki galo, norime atkreipti dėmesį į tas silpnasias susitarimo vietas ir jas ištaisyti. Mes esame įsitikinę, kad susitarime yra silpnų vietų. Yra visiškai aišku, kad tas principas, kad prekyba nėra politika, mm, o yra kažkokia priemonė pagerinti žmonių situaciją ir panašiai. Tai šio požiūrio išlaik, mes išlaikyti negalėjome. Ir atsižvelgiant į tokią nuostatą, reikia pagalvoti, kaip galima priimti papildomus susitarimus greta laisvosios prekybos susitarimo, kurie atitiktų šį principą, kad prekyba tarnautų žmonių socialinės padėties gerinimui atitinkamuose regionuose. Būtent dėl šios priežasties labai svarbu yra apsvarstyti tas rytis, kuriuose mes galime priimti papildomų susitarimų. Visiškai aišku, kad Kolumbijoje tikrai vyksta tam tikri poslinkiai ir mes tai vertiname labai teigiamai. Pavyzdžiui, ta aukų teisė, jos prieimimas yra tikrai labai svarbus žingsnis siekiant taikos Kolumbijoje ir pradėjus jį įgyvendinti, jau matyti pirmieji teigiami poslinkiai, kurie padės restruktūrizuoti žemės ūkio žemės pasidalymo politiką Kolumbijoje, gražinti žemę tiems, kurie buvo iš, kurie, iš kurių ji buvo atimta. Tai rodo, kad Kolumbija yra teigiamų poslinkių kelyje ir papildomai susitarimais mes galime sustiprinti šį procesą. To turėtume ir siekti. Jeigu pasižiūrėsime į susitarimą, tai man kyla trys tokie papildomi klausimai. Susitarime be jokios abejonės yra sakoma, kad abu partneriai Kolumbija, Peru ir ES iš kitos pusės pritarė bendrai žmogaus teisų deklaracijai. Tai sak, pasako tarsi ir viską, bet tai nėra joks įsipareigojimas. Kadangi tiksliai nepasakoma, kurios konkrečiai žmogaus teisų deklaracijos dalys ir kokiomis sąlygomis turėtų būti taikomos arba į kurias iš tikrųjų atsižvelgiama šiame susitarime. Be to, nėra numatyta jokio kontrolės mechanizmo, nėra visiškai jokio tik aiškumo apie tai, kas kontroliuos ar laikomasi tokio bendro bendro pobūdžio įsipareigojimo laikytis deklaracijos. Todėl aš manau, kad reikia pradėti stebėsenos procesą kaip laikomasi tokios bendros žmogaus teisų deklaracijos laikymosi nuostatų. Todėl man kyla klausimų, kas atsitiks, jeigu viena iš susitarimų šalių, pavyzdžiui, kad ir Kolumbija, konstatuos, jog Europoje nesilaikoma tam tikrų susitarimo reikalavimų. Kas tuomet nutiks? Vienintelė galimybė yra sustabdyti susitarimo veikimą. Tačiau tai bus įmanoma tik tai tuo met, jeigu pasieksime vieningo sprendimo taryboje. Būdami realistai, mes puikiai suvokiame, kad tai yra visiškai neadekvatus reakcijos metodas. Todėl aš manau, kad mes turime aiškiai suformuluoti kontrolės klausimą, kaip bus laikomasi bendros, bendrųjų žmogaus teisės deklaracijos nuostatų turime sukurti tam tikrą mechanizmą, kuris organizuotų ginčių reguliavimo procesus. Tokia yra mano pirmoji problemų grupė. Kitas susiję, kitos problemos susiję su 267 ir 277 straipsniais bei pastarojo straipsnio trečiuoju punktu. Čia kalbama apie tvarumą, Kolegos, mes pirmajame straipsnėje minime žmogaus teisų deklaraciją, o tvarumo skyriuje kalbame apie specialius socialinius ir aplinkosaugos dalykus. Teisiškai žiūrint, jeigu konkretizuojame kažkokius tai dalykus, tai tie dalykai tampa atskirti nuo bendro pobūdžio pareiškimo. Todėl aš noriu pasakyti, kad formuluodami konkrečiai turime būti labai atidus. Ir tuose straipsniuose, kuriuos aš minėjau, yra suformuluoti tokie dalykai, kad e, tvarumo skyriaus realizavimas priklauso nuo resursų, kurie yra tam skirti, o resursai, kurie tam yra naudojami, nėra skelbiami viešai. Na, tai yra toks išeimas pro užpakalinės duris. Mes tarsi ir tvirtinam, patvirtiname, kad norime laikytis tam tikrų nuostatų, bet realiai nenumatome tam jokių resursų. Todėl noriu dar kartą paraginti, paieškoti metodų, kaip būtų galima įgyvendinti tvarumo skyrių ir kaip būtų galima padaryti resursų išteklių skirimo mechanizmą skaidresniu, Bet to reikėtų paieškoti, iš kur paimsime tų išteklių, kurie būtų skirti šios nuostatos įgyvendinimui. Pavyzdžiui, darbo inspektorių pareigybių įsteigimas. Jeigu mes įsipareigojame laikytis tarptautinės darbo organizacijos fundamentaliųjų standartų, kaip yra numatytas atitinkamuose susitarimuose ir labai džiugiuosi, kad kad kolega pranešėjas paminėjo, kad ne visos valstybės narės ES yra įgyvendinusios tarptautinės darbo organizacijos konkrečias nuostatas. Taigi, vis dėlto mes kalbam čia ne apie pasirašymą, bet apie realų įgyvendinimą. Pavyzdžiui, kaip dirbs darbo inspektoriai konkrečiose įmonėse, kurie kontroliuoja, kaip ten yra vykdomas darbas. Tai yra visiškai vienareikšmiškai išteklių klausimas. Antras dalykas. Kaip, taigi, antras dalykas yra, kaip įgyvendysime tuos susitarimus, dėl kurių dabar susitarėme. Trečias dalykas - pilietinės visuomenės įtraukimas į procesus. Esu įsitikinęs, kad priekyba turi gerinti žmonių gyvenimo situaciją ir tai yra geriausiai padaroma tuo būdu, kad pilietinė visuomenė kontroliuoja priekybos susitarimų įgyvendinimą. Komisija jau paminėjo tokį pavyzdį, tai yra priekybos susitarimas su Koreja. Ir pagal šį susitarimą yra numatyta, kad tarptautinės nevyriausybinės organizacijos dirba šioje srityje, jos gali steigtis ir gali priimti, daryti įtaką tokių pobūdžio sustarimų įgyvendinimui. Aš manau, mes turime apsvarstyti, ar negalėtume įsteigti panašių organizacijų, kurios įsisteigė savo iniciatyvą, yra pilietinės visuomenės organizacijos ir tos organizacijos aktyviai dalyvautų susitarimo įgyvendinimo srityje. Jos galėtų padėti ir parengti tokius susitarimus, ir padėtų juos įgyvendinti, ir paisytų konkrečių žmonių interesų. Tai nebūtų nei vyriausybės atstovai, bet būtų pilietinės visuomenės atstovai, galbūt profsąjungų atstovai ar darbo tarybų atstovai ir panašiai. Taigi, trys tokios papildomos problemų grupės, kurias aš paminėjau, turėtų būti vienaip ar kitaip įtrauktos į šį susitarimą. Galbūt tai galėtų būti veiksmų planas ar susitari... supratimo memorandumas, tarpusavio supratimo memorandumas ar kokia nors kita forma. Turėtume apie tai pakalbėti. Tada nereikėtų atskiro susitarimo. Apie formą dar galime pagalvoti. Ačiū. Ponas Šolts. Danke, Herr Vorsitzender. Äh, ich möchte mich. Dėkuoju, pirmininkė. Aš norėčiau padėkoti abiems pranešėjams už labai intensyvų darbą, už labai konkretų susitarimo problemų pristatymą. Ir už tai, kad įvardino visus iššūkius, kurie, su kuriais susidursime ratifikuodami šį susitarimą parlamente mano, matome, kokia rimta yra situacija, kaip vis rimtai į tai reikia žiūrėti. Du esminiai žodžiai buvo paminėti, kurie mums yra labai svarbus. Tai yra tas monitoringas arba priežiūra ir įgyvendinimas, angliškai implementation. Kai kalbam apie įgyvendinimą, reikia labai konkrečiai pasižiūrėti, ką mes turime įgyvendinti. Ir aš pritarsiu Martin da, Mario David, kuris e, paminėjo, kad ne visos ES šalis yra įgyvendinusios tarptautinės darbo organizacijos reikalavimus ir susitarimus. Taigi negalime kritikuoti kitų, kai dar nesame kažko padarę pas save namuose. Ir man atrodo, kad ratifikavimo procedūra šioje srityje turėtų būti labai rimtas klausimas, kurį reikia kelti. Kitas dalykas - dėl įgyvendinimo. Dabar turime vėl konkrečiai žiūrėti, kas vyksta įgyvendinant tokį susitarimą. Netgi nebaudžiamumo procedūra, kur, apie kurią dažnai kalbame Kolumbijoje ir tas procesas, kuris yra pradėtas, jis ne visuomet yra realizuojamas taip, kaip tau reikėtų. Tik tai keletas realiai procesų dar yra įvykę ir mes turime į tai labai atidžiai pažvelgti. Tik tai keletas konkrečių atvejų buvo išnagrinėta. Žinoma, jau yra suminė, paminėti skaičiai tų profsąjungų darbuotojų, kurie buvo nužudyti, bet tai yra tik tai vienas, vienintelis pirmas žingsnis. Ir kaip pasakė kolega David, kiekviena mirtis yra jau per daug. Žinome, buvo paminėta tie skaičiai 2010-2011 metai rodo, kad tendencija yra auganti, kad atvejų išnagrinėjama daugiau, tačiau vėlgi šiame kontekste reikia matyti, kaip mes realiai galėsime įgyvendinti mūsų dabartinį svarstomą susitarimą. Todėl negalim pamiršti ir tų principinių pastabų, kurias ką tik paminėjo kolega Bernd Lange. Tai yra, pavyzdžiui, konvencijos, žmogus teisų deklaracijos įgyvendinimas. Reikėtų tikrai užduoti savo klausimą, ar nereikėtų uh, prieš parengiant galutinį susitarimą, parengti kokį nors papildomą dokumentą ar memorandumą ar kažkokį priedą, kurį minėjo Inbent Lange. Ir jame išaiškintume, suprantamai visiems žmonėms išaiškintume, kuo jiems bus naudingas toks prekybinis susitarimas, kuo, galės pasi, kuo žmonės galės pasinaudoti. Taip, tvarumo skyrius, kaip minėjo Bentlangė, tikrai nėra įpareigojantis. Bent jau ta prasme, kad nėra numatyta ginčių sureguliavimo mechanizmo. Skirtingai negu, manė, negu pasakė Kalde Gucht šiame komitete, nėra numatytas joks ginčių reguliavimo mechanizmas ir mums trūksta struktūros, kurios pagalba galėtume sureguliuoti tuos atvejus, kai yra skirtingai traktuojami tam tikri susitarimo punktai. Tai padarys mus neveiksnius ir šitą klausimą reikia aiškiai iškelti, reikia patikrinti, kokiu yra galimybių ir pakeisti šią nuostatą atitinkamai dar iki baigtinio galutinio susitarimo ratifikavimo. Toliau ponas Kazak. Ponas pirmininkė, kalbu Katrin Berder, šešėlinės panešėjos vardu ir norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl pranešimo. E, kol kas matau, e, nėra kolegės, bet e, kiti jau išsakė labai svarbius pastebėjimus. Pirmiausiai Helmut Scholz. Mums kas yra svarbiausia, tai yra turėti Kolumbijos vyriausybės poziciją, labai aiškius įsipareigojimus dėl to, kad bus žengiama jau pradėtų keliu, kad bus prisimti įsipareigojimai pagerinti žmogaus e, teisų padėtį, profsąjungų veikėjų padėtį visur Kolumbijoje. Matome e, rimtą pagrindą, kad galėtume plėtoti savo politinius ir priekybos santykius. Manau, kad ši pozityvi tendencija, kuri uh, išiškėjo pastaruoju metu, galės e, būti palaikyta ir plėtojama toliau. Mes remiame pranešėjo poziciją e, pateikti žodinį klausimą anksčiau, e, kad parlamentas galėtų iš esmės pasisakyti. Dėl šio klausimo mes taip pat manome, kad veiksmų planas dėl žmogaus teisų turėtų būti parengtas ir pateiktas ir mes e, e, laukiame, kaip galime anksčiau pranešėjo parengto teksto ir tikimės, kad bus e, numatyta pakankamai laiko pateikti pakeitimams ir manome, kad veiksmų planas bus pradėtas įgyvedinti prieš pradedant veikti laisvosios prekybos susitarimui. Ir, kaip buvo sakyta, labai svarbu, kad veiksmų plane atsispindėtų nuostatos tam tikros ribojančios, kurios leistų užtikrinti objektyvumą. Tokia yra mūsų pozicija. Ačiū. Dėkuoju. Išklausykime komisijos. Ponas Frontinė. Taip? Labai ačiū, pirmininkė. Norėčiau e, sureaguoti keletą išsakytų pastabų. Pirmiausia, pasakysiu, kad komisija visiškai pritarė vertinimui, e, kurį pateikė pranešės ir kiti parlamento nariai dėl pažangos, e, kurios pasiekė Kolumbijos vyriausybė. E, E, kovodama gana sunkiai už žmogaus teisų tvirtimą šioje šalyje. Mes neapsimesime, kad žmogaus teisų padėtis Kolumbijoje yra labai gera. E, daugybę metų buvo e, daug pažeidimų ir dėl to, kaip buvo sakyta, tam yra, kaip buvo sakyta, daug priežasčių, bet vyriausybė Kolumbijos yra įsipareigojusi pagerinti situaciją ir bendrauja su pasaulio bendruomenė, kad pagerintų uh, situaciją. Mes manome, kad šiame kontekste, kaip kad buvo pasakyta pranešėjo, susitarimas Kolumbijos vyriausybei ir mums suteiks papildomą priemonę siekti pažangos e, įtvirtinant žmogaus ir e, darbuotojų teisės Kolumbijoje. E, ši, būtent šioje šviesoje turime matyti susitarimą dar galiu išsameu pakalbėti apie skirtingus aspektus. Pirmiausia, dėl žmogaus teisų nuostatos ir galimybės sustabdyti susitarimą, jeigu bus nustatyta, kad žmogaus teisės pažeidinėjamos. Taip, e, nuostata yra parengta labai plačiai, numatyta <clears throat> daug galimybių interpretuoti ir nenumatyta jokia stebėsenos uh, E, sistema. Bet ES laikosi tokios pozicijos visuose sustarimuose. Mes nenorime apsiriboti įrašydami mechanizmus, kurie susiaurintų mūsų galimybės įvertinti ir nuspręsti, ar yra pažeidinėjimo žmogaus teisės. Atvirkščiai, manau, kad ES nori išlaikyti savo teisę veikti, kai mano, jog yra įvyktas pažeidimas nenorime ap, apsiriboti, susivaržyti kažkokiu konkrečiu mechanizmu susitarime. Ir šis dalykas yra labai jautrus politinių požiūrių. Antra. E, skyrius dėl e, tvaraus vystimosi. Buvo pasakyta, kad e, nuostatos šios skyrius nėra privalomas. Ne, įsipareigojimai numatyti šiame skyriuje vis tik tai yra tiek ES, tiek Kolumbijai privalomi, ir Peru, ir Kolumbijai e, privalomi, ir jos turi gyvendinti tai, kas ten yra e, numatyta. Jos įsipareigoja vykti nuostatas, įsipareigoja taikyti pagrindinės nuostatas dėl darbo, dėl aplinkos apsaugos, įsipareigoja taikyti savo teisės aktus. Pirmininkas uh, E, tai yra saistantis teisiškai reikalavimai, įsipareigojimai, bet ar jie yra įgyvendinami, įgyvendintini? E, yra numatyta konkreti e, priemonė arbitražo dėl e, šios skyriaus. Būtent e, dėl to turime konkretų specifinį mechanizmą, kadangi manome, kad jis yra veiksmingesnis ir leidžia mums gyvendinti šias nuostatas. Kodėl? Kai kalbame apie prekybos klausimus, paprastai mums aktualiausia yra poveikis prekybai. Ir paprastai ginčių sprendimų mechanizmas e, turi įrodyti, kad yra neigiamas poveikis prekybai. Šiuo konkrečiu atveju šioje srityje būtų labai sudėtinga įrodyti, kad yra pažeisti kai kurie e, e, dalykai, pavyzdžiui, teisiniai ar aplinkosaugos, kurie turi poveikį e, prekybai. Dėl to mūsų galimybė veikti būtų sumažinta. Tai yra pirma priežastis, kodėl yra toks mechanizmas. Antra priežastis, šie įsipareigojimai yra kur kas naudingesni prieš pradedant prekybinės sankcijas taikyti, kadangi bus labai sunku jas įgyvendinti, e, nes labai sunku įrodyti, kad tikrai e, turi, pažeidimas turi poveikio prekybai. Taigi toks mechanizmas leis mums stebėti E, gauti viešas ataskaitas iš e, nepriklausomas e, arbitrų komisijos. Vyriausybė turės atsakyti tos šalies, kuri yra kaltinama, paaiškinti, kaip ketinama spręsti problemą ir kokie bus žingsniai, kuriuo imsis tos šalys tam, kad įgyvendintų susitarimo nuostatas. Ir tai bus viešai paskelbta šiuo konkrečiu atveju kur kas veiksmingiau bus taikyti tokį mechanizmą negu kiti mechaniz, ne, kitus mechanizmus, kurie taikomi priekybos klausimams. E, kitaip tariant, e, yra e, teisiškai privalomos nuostatos ir aiškus yra gyvenimo mechanizmas kuris priderintas e, šiam skyriui konkrečiai jo ypatybėms. Taigi manau, kad sureagavau į e, daugelį klausimų. Dar galiu pasakyti dėl žodinio klausimo, kad lauksime jos ir atsakysime, kai jį pamatysime. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū. Dar E, Pone Andrikienė, noriu pasisakyti. Dėkui, panas pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau padėkoti abiems pranešėjams, Mario David ir ponui Langer. Noriu pasakyti, kad visiškai e, pritariu minčiai kreiptis rašiškų klausimų į komisiją dėl prekybos sutarimo su Kolumbija ir Peru. Keletas pastebėjimų dėl žmogaus teisų nuostatos, kuri yra susitarime. Aš e, daug užsiimu žmogaus teisų klausimais e, nuo 2005 metų Latino Amerikoje, pirmiausia Kolumbijoje. E, iš šio regiono girdime apie daug atvejų, kai pažeidėjimo žmogaus teisės neseniai žmogaus teisų pakomitetyje svarstėme žmogaus teisų padėtį Kolumbijoje ir Mario David pranešėjas taip pat dalyvavo posėdėje. E, komitetas ir aš asmeniškai kalbėjom apie tai, kaip svarbu, kad šiame susitarime būtų įrašyta nuostata dėl žmogaus teisų. Aš pabrėžiau, kad ES turi kalbėti tiksliai ir aiškiai apibrėždama žmogaus teisų nuostatą, kuri turėtų būti išsami ir numatytų gerai funkcionuojantį mechanizmą, kurį būtų galima pasitelkti, jeigu neįmanoma, palaikyti politinio dialogo su ES. Dėl to džiaugiuosi, kad e, pirmajame sutarimo straipsnėje kalbama apie e, pagarbą žmogaus teisėms pagrindinėms e, ir kitiems panašiems principams, e, kuri, e, kurie įrašyti e, visuotinėje žmogaus teisų deklaracijoje. Tai reiškia, kad bet kokia situacija, kai vyriausybė pažeidinėja šį e, E, esminį elementą. E, kitos e, šalis be iš ankstinių konsultacijų vienašališkai galės suspenduoti susitarimą su kita šalimi. Noriu pabrėžti, kad straipsnis susitarime nėra pakankamas dalykas, kaip kad sakė kiti kolegos. Politinis dialogas dėl žmogaus teisų, demokratijos principų ir įstatymo viršenybės turi būti išsamus, intensyvus ir sisteminis. Uh, E, aš e, rekomenduoju, kad ES išlaikytų nuolatinį atvirą dialogą su šalimis dėl žmogaus teisų padėties ir mes turime raginti partnerės iš Latinos, Latino Amerikos būti aktyvioms e, kad, ir kovoti su žmogaus teisų pažeidinėjimais. Šie veiksmai yra reikalingi ne tik prieš pasirašant susitarimą, bet ir jį įgyvendinant. Aš manau, tai duos naudos abiejų e, pusių ekonomikoms. Taip, aš remiu šį susitarimą ir tuo pačiu metu lauksiu e, komisijos atsakymo į mūsų raštišką klausimą. E, keletas pastebėjimų dėl pasiūlymų reglamentui pirmininkas, mes kol kas dar nekalbam apie tai, jeigu palauktumėte, kol kalbėsime apie jį iškart, po to perėsime prie e, diskusijos apie reglamentą. E, diskusiją dėl prekybos sustarimo baigėme. 29 e, gegužės bus svarstomas pranešimas, tai yra pritarimo procedūra, balsuosime arba taip, arba ne, kaip žinia. Liepos mėnesį komitete turėtų, komitete turėtų būti patvirtintas pranešimas, rugsėjai plenarnėje sesijoje turėtume dėl jo balsuoti. Ačiū, dabar pereikime e, prie aštunto punkto dėl reglamento apsauginės sąs, e, sąlygos reglamentas, pranešės Bertlangė, vėl. E, Ponas David yra labai malonus žmogus e, tiems, e, kas įmeiksta, įskaitant mane. Bet noriu kai ką pasakyti. Jeigu jisai pranešėjas yra, tai galbūt jam būtų naudinga dalyvauti tolesnėje diskusijoje, nes ji nebus labai ilga. Jis tikrai buvo posėdėje prieš jums atvykstant, bet nedalyvavo diskusijoje. Aš e, girdėjau e, jį pasisakant, tikrai jisai labai malonus žmogus, bet galėtų ir dalyvauti mūsų darbe. Taigi, aštuntasis darbo atvarkės punktas. Dvi šalės apsaugos sąlygos priemonės įgyvendinimas. Atsakingas komitetas Inta, pranešės Bent Langė, jam suteikiu žodį. Dėkuoju pirmininkė, mielos kolegės ir mėly kolegos. Vieną kartą jau kalbėjome apie mano pranešimo projektą. Dabar jau yra pateikta jam 14 papildomų pakeitimų, kurie daugiau mažiau atitinka mano pasiūlymų dvasę. Dar kartą priminsiu, kad kalba eina apie keturis pagrindinius punktus susijusius su stabilizavimo priemonė bei apsaugos sąlygomis. Pirmasis punktas Tai yra pranešimų ir ataskaitų teikimas komisijos vardu bei duomenų, aktualių duomenų rinkimas, kad mes kaip parlamentas galėtume įvertinti, ar yra įgyvendinama apsaugos sąlyga bei stabilizavimo priemonė ir ar verta jas taikyti. Kitas klausimas - kriterijų klausimas. Kokie kriterijai bus taikomi vertinant ir tyriant situaciją, kai reikia nustatyti, ar yra susidariusi probleminė situacija. Trečias dalykas - parlamento vaidmuo šiame procese, kaip įtraukti parlamentą į šios klausimus. Ketvirtas punktas yra stabilizavimo priemonės taikymas bananų prekyboje. Mėly kolegos, mielas kolegės, visi pakeitimų pasiūlymai yra panašaus pobūdžio. Ir aš pateikiau pats panašius pasiūlymus bei daulimų atitinka mano nuomonė. Pavyzdžiui, 32 pakeitimas yra tik tai papildymas. Aš manau, kad beveik visi, visi pakeitimų pasiūlymai galės būti integruoti į pranešimą. Manau, kad tie keturi probleminiai punktai buvo teisingai pasirinkti ir kolegės ir kolegos jiems galėjo pritarti. Viena problemėlė yra tokia yra pasiūlymas išplėsti teisinį pagrindą. Paminėti ne tik tai 207, bet ir 200, 349 straipsnį. Taigi ne tik priekyba, bet ir regionai turėtų būti įtraukti. Aš pats dar nelabai iki galo supratau šio pasiūlymo esmę ir konsultuosiuosi su teisininkais, siekdamas nustatyti, kiek įvedus atskirą teisinį pagrindą būtų atsižvelgta į atokiausių ES regionų banano augintojų interesus. Ta dar reiktų pasiaiškinti. Tačiau bet kuriuo atveju tie pakeitimų pasiūlymai, kurie buvo pateikti, galės būti integruoti į pranešimo tekstą, o dėl teisinio pagrindo reikės dar pasvarstyti. Ačiū. Yes, er the... Be abejo, čia ir esame tam, kad apsvarstytume pakeitimus. Toliau Žuzef Andres. Gracias, presidente. No había escuchado mi nombre. Eh, yo quisiera plantear un. Ačiū, neišgirdau savo pavardės. Atsiprašau. Norėjau užduoti klausimą. Pateiktas panašus pakeitimo pasiūlymas, kaip ir prieš tai buvusiame pranešime dėl bananų. Kalbama apie stabilizavimo priemonę. Uh, Ponas Langė pasakė, kad visi pakeitimų pasiūlymai yra derantis tarpusavyje, mes dar lauksime dėl to pasiūlymo dėl teisinio pagrindo, dėl atokiausių regionų, bet aš norėčiau užduoti klausimą komisijai, koks yra skirtumas tarp stabilizavimo priemonės ir apsaugos sąlygos. Kodėl mums reikia šitų dviejų priemonių, kodėl jos turi būti skirtingos? Ar Jūs minėjote, kad negalima įvesti tam tikrų kiekių, negalime e, prašyti tokios sąlygos, kuri būtų susijusi su tam tikrais kiekiais, dėl kurių atsirastų didelė žala ir panašiai. Buvo minėtos ir žmogaus teisės, taip labai įdomu, tačiau skirtumas yra daromas tarp šių temų ir tarp priekybos politikos dalies šiame susitarime. E, Man atrodo, tol, kol mes neturime informacijų apie kiekius ir apie kontingentą, mes negalime ir įvertinti situacijos. Man rodos, kad komisija turi aiškiai žinoti, nuo kokio kiekio galime kalbėti apie neigiamą poveikį ir tada turi reaguoti. Taigi mes norime, siekiame tokios priemonės, kuri leistų mums sustabdyti susitarimą ir pradėti konsultacijas. Tai yra priekybos politikos dalis šiame sustarime. Dėkojame. Dabar Liucija Andrikienė. Dėkoju, ponė pirmininkė. Ir dėkiai pranešėjai, ponų Langė. Aš sveikinu pasiūlymą dėl apsaugos sąlygos ir bananų importo stabilizavimo priemonės, kalbant apie ES ir Kolumbijos bei Perų priekybos susitarimą. 2020 m sausio pirmą dieną galėtų būti sustabdytos preferencinės kvotos. Jau 2011 m. kovo mėnesį, kaip PPO bananų susitarimo klausimo pranešėjas patvirtino mūsų parlamentui ir kaip aš jau esu minėjusi, kad mes uh, siekiame didesnio liberalizavimo bendrosios bananų priekybos rytyje, tačiau turėtume būti atsargus, kad nepakenktume tiems regionams ir tiems sektoriams, kurie tam tikrose Europos regionuose, Guadalupėje, Martinikoje, Madeiroje, Azorose ir Tenerifeje tradiciškai e, užsiemė tokią veiklą. Jie yra dabar labai jautrus mūsų siūlymiams pakeitimams. Ir kalbant, ap, mano nuomonė, e, stabilizavimo priemonė ir dvišalė apsaugos sąlyga nėra pakankama. Man atrodo, kad stabilizavimo priemonė nebus automatiškai gyvendinama ir dėl to gali susidaryti tokios situacijos, kai nebepakaks viršti numatytą apimčių slengsti tam, kad būtų pritaikytos apsaugos priemonės. Taigi aš pritarčiau agri pasiūlymui paraginti komisiją ne tik numatyti veiksmingą mechanizmą, bet ir numatyti. E, stebėsenos mechanizmą ir taip pat paramos sistemą ES vietos gamintojams tam, kad laisvindami ir liberalizuodami banano rinką visame pasaulyje, mes išsaugotume savo bananų augintojų konkurencingumą. Ir manau, kad stebėsenos ir ataskaitos teikimo nuostatos dabartinėme pasiūlyme yra pernelyg aptakios, reikėtų jas sukonkretinti. Dėkui, toliau žodis komisijai, ponas Vila. Pone Park. Dėkui, pirmininkė. Vėlgi kalbame apie apsaugos sąlygą ir stabilizavimo priemonės įgyvendinimą apskritai. Pradėsiu pasakydamas tą, beveik tą patį, ką sakė ponas Langė kokie yra mums svarbiausi aspektai, kalbant apie pateiktus pakeitimus dėl sustarimo tarp ES ir Peru ir Kolumbijos. Be abejo, kai kurie pakeitimai yra panašus ir į tuos, kurie buvo pateikti, kalbant apie sustarimą su Centrinė Amerika. Ir dėl jų reikėtų dar pagalvoti. Kitas dalykas, kokia našta tenka verslo sektoriui ir komisijai. Ir dėl šio klausimo norėčiau pakalbėti šiek tiek ilgiau. Pone Jose Andrėjas sakė, kad neįsivaizduoja, kaip komisija įgyvendins tokias priemonės jeigu negaus reikiamos informacijos. Esmė yra ta, kad aš nekalbu apie stabilizavimo mechanizmą, aš kalbu apie bendrąją apsaugos sąlygą ir jos įgyvendinimo mechanizmą. Jo atveju yra numatomi tyrimai, reglamente yra numatomas tyrimas, kurio rezultatais remiantis bus atitinkamos priemonės arba taikomos arba netaikomos. Taigi mechanizmas skirtas rinkti informaciją, kuria remiantis bus sprendžiama, ar reikės taikyti apsaugos sąlygas ar ne, yra numatytas ir pagal jį bus kontaktuojama su tinkamomis šalimis ir iš jų gaunama informacija. Tai yra veiksminga sistema tikrai veikianti, ji yra paremta dabar egzistuojančiais priekybiniais susitarimais ir ji tikrai puikiai funkcionuoja. Taigi, aš suprantu jūsų nuogastavimus išsakomus šiame komitete, jie atsispindi kai kuriuose pakeitimuose, kur yra kalbama apie informaciją, kurią reikės surinkti. Bet, kaip sakiau, ta informacija bus renkama tyrimo metu metu. Ir, o dabar žodį perduosiu ponui Klarkui. Dėkoju, pirmininkė. Komisija mano, kad Europos parlamentas neturėtų labai daug pakeitimų teikti, turiu galvoje tokius pakeitimus, kurie prieštarauja laisvosios priekybos susitarimo esmiai, nes tai sukeltų grėsmę, kad mūsų partneriai apskritai nepritars laisvos prekybos susitarimui. Kaip ir susitarimo su Centrinė Amerika atveju, taip ir šio susitarimo atveju nenorėtume, e, kad būtų pateikiama pakeitimų, kurie prieštarautų laisvos prekybos susitarimo esmiai. Visų pirma, vieni iš tokių pakeitimų galėtų būti stabilizavimo mechanizmo bananų sektorių išplėtimas po 2020 metų. Tokio dalyko nėra numatyta laisvos priekybos susitarime ir manau, kad tam nepritartų nei Peru, nei Kolumbija. Ir be to, to visiškai nereikia. Net kai 2020 metais baigs galioti bananų importo stabilizavimo priemonė, galios platesnis apsaugos mechanizmas, apie kurį kalbėjo mano kolega. Kita nerima kelinti sritis tai yra tie pasiūlymai, tie pakeitimai, kur yra siūloma stabilizavimo mechanizmai gyvendinti automatiškai, kai tik yra pasiekiama tam tikri apimties lenkščiai. Kalbu apie 36-37 pakeitimą. Ir kaip sakiau, kaip ir Centrinės Amerikos atveju, taip ir šiuo atveju tai sukeltų esminių problemų. Visų pirma, automatinės e, apsaugos. E, sąjus dėgymas nebuvo aptartas su mūsų partneriais ir manau, kad jie ne, nenorėtų tokiam pasiūlymui pritarti, nes nesidėrėjome dėl tokio ne, automatinio mechanizmo, nes tai galėtų būti laikoma tarsi automatinė giljotina kai kuriems rinkos veikėjams. Ir taip pat dėl pasaulio priekybos organizacijos nuostatų, kad neturėtų būti automatiškai gražinamos kvotos. Ir jeigu mes vis tik tai įdėktume tokį automatinį apsaugos mechanizmą, tai reikštų tą patį kaip kvotų gražinimas. Tarsi gražintume kvotas slapta. Treti, trečioji sritis, kur mums kyla neiškumų ir manome, kad pakeitimai prieštarauja nepriklausomos priekybos sustarimų, tai yra 24 pakeitimas, kur yra kalbama apie slengščių dydžius, po kurių turėtų būti taikomas apsaugos mechanizmas. Pavyzdžiui, Perų atvejais 2016 metais būtų taikoma apsaugos priemonė, kai būtų pasiektas 82 e, e, e, tonų bananų importo riba, 82 tūkstančių tonų bananų importo riba. O dabar dabartinė riba yra 90 tūkstančių, taigi naujasis pasiūlymas tarsi tą ribą sumažina. O, tai, o to nėra numatyta laisvos prekybos susitarime ir dėl to nesame dėrėjęsi su savo partneriais. Taigi, tokie yra pakeitimai, kurie e, pakeistų, nors netiesiogiai, laisvos prekybos susitarimų esmę ir tokiems nenorėtume pritarti. Mes suprantame, kad bananų sektorius yra labai svarbus ir gana jautrus, ypatingai labiausiai at atokiausiams ES regionams. Ir todėl bananams yra paliekamas tam tikras tarifas, taip pat yra numatoma stabiliza stabilizavimo priemonė bananų importui ir ji būtų įgyvendinama uh, E, labai greitai, daug greičiau negu kad kitais atvejais. Taip pat sustarime yra numatomos tam tikros nuostatos skirtos būtent atokiausiams regionams, jiems yra numatomos apsaugos sąlygos ir, kaip sakiau, apsaugos sąlyga gali įsigalioti e, ir po 2020 metų ir galiausiai noriu pasakyti, kad 2007 metais, kai kalbėjome apie bendrąją bananų rinką, buvo numatyta e, didelė finansinė parama šiam sektoriui, ypač atokiausiams regionams. Tai buvo padaryta suprantant, kokie iššūkiai kils sudarius e, daugia šalius ir dvi šalius susitarimus dėl prekybos. O būtent toks ir yra šis susitarimas. Dėkui. Dėkuoju. Dabar pranešėjas apibendrins diskusiją, ar turite kokių nors e, pastebėjimų dėl to, ką sąjo komisija, kad e, tam tikri pakeitimai netitinka susitarimo ar PPO įsipareigojimų. Taip, pirmininkė. Dėl 24 pakeitimo. Žinoma, skaičiai neatitinka tų skaičių, kurie yra susitarime. Tačiau pasižiūrėkime, kodėl buvo pateiktas toks pakeitimas. O pakeitimas buvo pateiktas todėl, kad susitarimas, kaip jau konstatavome, vis dar nėra mums oficialiai pateiktas. Taigi mes kalbam apie susitarimą, dėl kurio bus susitarta tik tai 12 ar 13 metais. Ir jis yra paremtas tais kiekiais, kurie buvo paskaičiuoti prieš keletą metų. Mes turime remtis tokiais skaičiais, kurie yra numatyti susitarime. Ir man atrodo, kad skaičiai gali būti nustatyti tik tai tuo met, kai bus priimtas tikras susitarimas, tačiau nes atgalinė data tai galime reikalauti ko tik nori, bet niekas negali priimti kažkokiu tai teisiškai įsipareig saistančių sprendimų. Taigi mes norime, kai bus kad tada, kai bus priimtas laisvosios prekybos susitarimas, kad bus, tada būtų nustatytos ir atitinkamos kvotos. Kitas dalykas, kai kur daugeliu, daugelio pakeitimo atžvilgių komisija pasakė, tai netitinka laisvosios prekybos susitarimo dvasios. Tačiau pasižiūrėkime konkrečiai. Pavyzdžiui, 21 pakeitimas. Susitarime nėra numatytas konkretus mechanizmas Todėl aš manau, kad mes turime tam tikros veikimo laisvės nuspręsti, kaip mes įgyvendinsime savo įsipareigojimus gamintojams Europoje ir kaip užtikrinsime, kad jie sklandžiai pereitų į laisvosios priekybos susidarimo galiojimo sritį ir sąlygas. Taigi susitarime nėra konkrečiai pasakyta, kaip tas mechanizmas turėtų veikti ir aš manau, kad mes turime pakankamai veiksmų laisvės nustatyti tokio mechanizmo veikimo principus. Žinoma, teisiškai mes dar pasižiūrėsime, kaip konkrečiai tai turėtų būti suformuluota, mes nesiekime teisiškai neįmanomų dalykų, tačiau jeigu mums yra palikta veiksmų laisvė, mes ją ir pasinaudosime. Ačiū. For... Dėkuoju kalendorius. Uh pakeitimo projektui patvirtinti pakeitimams 29-30 gegužės. E, pereikime prie dešimtojo dabar punkto. Kalbėsime apie teisė, kurios dokumentą pakeitimus e, reglamentą dėl dėjų panaudojimo prekių. E, mūsų pranešėjas yra Kristofer Pielner, mes esame atsakingas komitetas, keičiamės nuomonėmis pirmą kartą ir noriu pasakyti, kad neseniai yra atnaujintas šis reglamentas. Kitaip tariant, dviejopas paskirties e, prekių sąrašas atnaujintas, kuris šiaip yra e, nuolatos koreguojamas. Komisija prašo mūsų kaip teisėkros atstovų numatyti galimybę per deleguotosius aktus keisti sąrašą. Kristofer Herner pranešėjas, prašom žodis jums. Dėkui, pirmininkė, jūs beveik viską pasakėte, apie ką tas pranešimas. Reglamentas yra techninis dėl dviejų panaudojimo prekių. Nemanau, kad e, turėtų kilti kokių nors prieštarių. Šis dalykas yra svarbus, bet e, paprasčiausiai mes dabar bandome prisiderinti prie Lisabono starties realijų. Tai yra teisės aktas, kuris nebe atitiko sutarties e, ir dėl to komisija pateikė pakeitimus, pagal kuriuos parlamentas taps bendros procedūros, sprendimo procedūros dalyvių. Mes dabar prašomi e, patvirtinti produktų sąrašą, kurie laikomi dviejų panaudojimo prekiamis ir toliau e, šalių mm, įrašymas ar išbraukimas iš žalio taip vadinamo e, sąrašo, kurioms dviejopo naudojimo prekių prekyba supaprastint, pagal supaprastintus principus taikoma. Parlamentas dirbdamas su šiuo klausimu įsigilino į padėtį, mes tam tikrų dalykų prašymę, bet neturėtų kilti jokių prieštaravimų. E, mes e, e, manome, kad reikėtų pasitelti komitologiją per deleguotosius aktus. Tokiu atveju mes galėtume atlikti priežios funkciją, jeigu viską komisija darytų deramai. Aš e, remiu pasiūlymą pateiktą, manau, kad mes kaip teisėkros atstovai neturėtume 200 puslapių techninių specifikacijų skaityti, tai yra ne mūsų darbas, reikia tą išspręsti klausimą. Toliau, jeigu šalyje pablogėja padėtis ar kyla problemų, tai reiškia, kad problema nebūtų sprendžiama pagal paprastą procedūrą dėl e, dviejopo naudojimo prekių uh, E, eksporto reikia rasti e, gerą būdą, kaip išbraukti šalis iš atitinkamo sąrašo ir turime rasti veiksmingą būdą tam. Pateikiau keletą pakeitimų, jie yra susiję e, tik tai su tuo, kad siekėme komitologijos procedūrą suderinti su mūsų pasiūlymais ir sutarimais pagal omnibus pasiūlymus dėl tvarkaraščio ir kitų dalykų. Būtent bandome suderinti parlamento poziciją dėl komitologijos, o dar noriu padėkoti visiems už gerą darbą. Dėkuoju. Šešėlinė pranešėjai. Ar kas nors nori pasakyti? Pone Zahadril, jūs esate vienas iš šešėlinių pranešėjų, jūs visiškai pritarėte pranešėjai, aš taip pat. Neskatinkite jų. Jeigu galime viską taip ramiai palikti, tai ir pabandykime tą padaryti. Matau, kad komitetas visiškai pritarė jums, e, sako pirmininkas, ir aš taip pat išklausykime komisiją. Masiškovski. Dėkui pirmininkė. Trumpai. Manau, kad pranešėjo pozicija labai mm, gera. Jis pasisakėme apšvilgė visus dalykus e, dėl šio klausimo. Vienintelis papildomas pastebėjimas. Tai yra viena iš retų progų, kai e, komisijos pasiūlyti pakeitimai E, yra paremti tiek tarybos, tiek eksportuotojų. Visi supranta, kad mes turime patikrinimo procedūras atlikti greitai, reikia užtikrinti, kad mūsų eksportuotojai išliktų konkurencingi, e, lyginant juos su konkurentais iš tečių šalių. Taip pat mes siekėme užtikrinti ir saugumą ES. Aš manau, kad mes kaip teisėjai, kurios atstovai, būsime labai patenkinti, jeigu nuo mūsų nukrista prievalė. Ar sutinkate pranešėjau? Jūs dabar turėtumėte apibendrinti diskusiją. Taip. Manau, kad diskusiją galime baigti. Dėkoju. Tvarkaraštis. Pranešimo projektas bus svarstomas per mūsų eilinį posėdį. 29 ir 30 gegužės jis vyks. Pranešimas turėtų birželį būti patvirtintas mūsų komitete. 11 klausimas. Mažos ir vidutinės įmonės ir aišku priekyba, nes mūsų komitetas užsima priekybos klausimais, tai yra nuomonė įtre komitetui. komitetui E, ITRE yra atsakingas komitetas, o mūsų pranešėjas yra Julijų Winkler, EPP atstovas, kuriam ir suteikiu žodį. Labai ačiū pirmininkė, gerbiami kolegos, svečiai. Labai aišku buvo, kad e, per komitete pirmą kartą keičiantis nuomonėms dėl šių klausimų, kad mes sveikiname komunikatą paskelbtą komisijos Taip pat sveikiname akcentą išorės aspektui, tarptautiniam kontekstui, kuriame veikia mažos vidutinės įmonės. E, norėčiau pasidžiaugti tuo komunikatu ir pripažįstu, kad jame yra pozityvių daug elementų. Noriu e, savo ruoštus suformuoti keturis pastebėjimus, suformuluoti keturis pastebėjimus. Pirmiausia, reikia atsižvelgti į E, komunikate atsižvelgiama į MVI specifiką pagal jų kilmę, pobūdį, dydį, e, veiklą komitete jau sakiau, kad e, ne vienodai veikia MVI senosiuose valstybėse narėse ar labai tvirtose ekonomikose e, nuo MVI e, naujosiuose valstybėse narėse, kurios vis dar kovoja už savo vietą pasaulę, už galimybę patekti į vidaus rinką, nekalbu jau apie tą išorės aspektą. E, mažos mikro įmonės, taip pat yra labai skirtingos nuo vidutinio dydžio įmonių, jų tarptautinės ambicijos taip pat turėtų būti remiamos e, skirtingomis priemonėmis. Antras pastebėjimas. Komunikate kritiškai vertinamos dabartinės programos, pripažįstamas tas faktas, kad e, reikia racionalizuoti veiklą veiklą, e, daugiau dėmesio skirti veiksmingumui, subsidijarumui, daug kas daroma ES mastu, taip pat nacionaliniu lygmeniu. Manau, kad sinergijos tarp egzistuojančių mechanizmų būtų kur kas veiksmingesnis dalykas negu bandymas sukurti naujus mechanizmus. Pasinaudokime tuo, kas jau yra ir panaudokime veiksmingiau egzistuojančius mechanizmus. Trečias pastebėjimas - bendradarbiavimas tarp e, veikėjų trečiosiuose rinkose ir prioritetinėse rinkose. Manau, kad kryptis ir žingsniai šią e, kryptimį būtų labai sveikintini. Aišku, turime būti realistai, jeigu matome, kad labai kritikuojamas MVI centrų modelis, turėtume pagalvoti, kaip atsižvelgti į šią kritiką, nes kritika skirta tam, kad pakeistume neveikiančius dalykus. E, galutinis pastebėjimas dėl ES išorės politikos priemonės skirtos MVI. Mes e, sveikintume mm, daugiau priemonių šioje srityje. E, kai kurie dabar pastebėjimai, dėl kurių ne visiškai su sutarėm, dėl dalykų, dėl kurių ne visiškai sutarėme su komisija penkios mintys dėl krypčių, kurios, mano nuomonė, e, turėtų būti e, drąsiau apibrieštos negu komunikate. Keletą kartų jau praeitie su komitete kalbėjęs apie tai, kad po to, kai buvo patvirtintas e, smulkaus verslo aktas, reikėtų galvoti apie mm, aišku išdėstymą dabartinių mechanizmų ir galvoti apie rezultatus tokio išdėstymo ar žemėlapio. Reikia galvoti apie e, tam tikrus teisėkros pasiūlymus, kurie numatytų saistančias priemonės valstybėms narėms. Tai būtų labai veiksminga vienodinant MBI e, atšvilgių vykdomą politiką. Komisija mm, kol kas dar tokio požiūrio nepareiškė. Žinau, kad labai sudėtinga vienodinti dalykus, bet reikėtų politinio įsipareigojimo e, pareikšti, kad būtent toks kelias, jeigu kas nors nenori to pripažinti valstybės narės, pavyzdžiui, bet mes turėtume kalbėti apie tai, mes turime ekonominę valdysimę, norime sukurti tvirtą Europą, norime kalbėti apie didesnį ekonominę sąglaudą ateityje, taigi išreiškime savo nuomonę šio požiūriu. E, toliau aktyvios viešų institucijų programos. Turime pasižiūrėti, kas bus padaryta. Taip pat turime pasižiūrėti labai atidžiai, ar e, pareikšime plačią paramą MBI visoms, kurios veikia tarptautinėse rinkose ir ar nepamirštame to, kad tūkstančiai MVI E, dar turi suvokti, kad gali veikti tarptautiniu mastu. Taigi reikia užtikrinti tarp šių dviejų elementų gerą pusiausvyrą. ES sprendimas dėl e, darbinio kapitalo nereikėtų aiškinti, diskusijos e, jau seniai vyksta, bet darbinis kapitalas ir vartinės lėšos yra labai svarbu ES galime JAV e, modelį taikyti kitokį, bet darykime mm, ką nors ES mastu. Trečias pastebėjimas - prekybos darbo tvarkė MBI. Manau, kad turėtume kur kas daugiau padaryti dėl intelektinės nusibės teisų, viešųjų pirkimų ir MBI. Nekalbėsiu detaliau, nes e, nebeturiu turbūt daug laiko pirmininkė. Ir dar uh, E, paskutiniai pastebėjimai, prioritetinių rinkų e, sąrašas, kurias turėtų remti Europos Sąjunga. Manau, kad reikėtų racionaliau galvoti apie tai. Egzistuoja vakarų Balkanų šalis, e, rytų partnerystės šalis ir manau, kad turėtume galvoti ne tik apie Kiniją, Indiją ar už Atlant, apie už Atlanto esančias šalis, bet turėtume galvoti apie savo E, kaiminės ir e, ekonominius bei geostrateginius interesus. Dėkoju pirmininkė, esu tikras, kad e, tikrai galėsime išsamei pasikalbėti, esu atviras bet kokiems pastebėjams ir manau, kad galėsime pagerinti komunikatą. Dėkui. Dėkoju. Tiesą sakant, visi sutinkame, kad mūsų indėlis dėl šio dokumento, kurį gal galia rengs įtre komitetas, bus komentaro forma dėl ES komunikato mažas smukusis verslas didelis, didelėme pasaulyje. Ir paminėsime tos aspektus, kuriuos paminėjo pranešėjas. Išklausykime šešėlius pranešėjus. Iš SND. Čia Lukas Usta, prašau. Dėkuoju, pirmininkė. Pranešėjas pasakė visus svarbiausius dalykus, mes žinom, koks svarbus, koks strategiškai svarbus yra šis sektorius visai Europos konkurencingumo politikai ir iš principo mes šį tekstą vertiname labai teigiamai. Penktoji pastraipa, čia minima saistomosios priemonės, kurių turėtų imtis Europos Sąjunga, mes sveikiname tokį uh, nuos tokį požiūrį, taip pat ir septintas punktas mums yra labai svarbus, čia kalbama apie smulkų ir vidutinį verslą strateginėse srityse, pramonėje, kur kuriama didžiulė pridėtinė vertė. Taip pat mes sveikiname vieno langelio principą, dešimtąjį punktą, kur kalbama apie paramos priemonės, bei keturioliktąjį punktą, kur kalbama apie paramą specialiems geografinėms regionams čia stiprinant MVI e, veiklą ir atsižvelgiant į šalių bendradarbiavimą. Mes turime remti šias įmonės konkrečiomis priemonėmis, peržiūrėti smulkus verslo aktą. Tai yra vienas iš būdų patobulinti dabartinę politiką. Turime remti MVI, dal, jų dalyvavime pasaulinėse rinkose, padėti spręsti joms problemas susijusias su intelektinė nuosavybė, su viešaisiais pirkimais, su atstovavimu teisme ir panašiai. Manau, kad tikslas suformuoluotas teisingai, mes galbūt pateiksime vieną kitą papildymą ar pakeitimą artimiausių metų, bet iš esmės pritarėme šiam pasisakymui. Toliau William Datsmov, sako pirmininkas. Dėkui. Iš tiesų ši tema labai svarbi. Tad būtų buvę labai gerai, jeigu mūsų gerbiami kolegos taip pat pasisakytų šio klausimu. Turiu tris pastebėjimus, labai paprastus. Visi, daugmaž visi, palaiko smulkų ir vidutinį verslą. Ir mes be abejo esame neišimtis. Visi arba beveik visi palaiko valstybės, narės, ES valstybių narių įmonės, kurios užsima eksportu. Ir todėl visi ypatingai palaiko MVI eksportuojančias į ne ES valstybės. Tačiau turiu išreikšti susirūpinimą dėl to, kad už tokio apsiausto, kuris yra visiems rodomas, apačioje slypi nenoras kurti naujas struktūras, kurios būtų labai brangios ir nežinau, ar visi žinote, kad išorės veiksmų tarybos, tarnybos darbuotojai 17 savaičių per metus atostogauja. Tad Mes tikrai nenorime, kad atsirastų pernelyg palankios sąlygos vieniems ES, o ne kitiems. Aš noriu labai greitai atkreipti jūsų dėmesį į du dalykus. Penktasis punktas, kur komisija raginama parengti teisėkuros pasiūlymą įvardyjantį į pareigojimus valstybėms narėms supaprastinti nacionalinę procedūrą, kuri padėtų MVI žengti į tarptautinės rinkas. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad komisija parengs 15 puslapių teisėkuros pasiūlymą, kuris sukurs tik dar daugiau naštos mažoms ir vidutinėms įmonėms valstybėse narėse. Ir visa tai bus daroma paprastinimo vardan. Kitas dalykas. Matau, kodėl pranešėjų dėl to kyla neramumų. Būtent dėl savokos. Tai yra Europos Sąjungos į, lygio įmonė ir jos sunkumai dėl darbinio kapitalo užtikrinimo. Man atrodo, kad čia gali kilti sunkumų. Ar jūs esate buvę kazino kada nors, bet kai nueinate į kazino, ten yra pinigai sumokami kažkam ir po to išmokami laimėjusiems. Tačiau daugiau yra įnešama daugiau sumoka atėję į kazino, negu kad išsineša laimėtojai. Ir mūsų vaidmuo būtų kaip krupie vaidmuo. Jeigu iš tiesų būtų parengta ES lygio įstaiga, kuri užtikrintų kapitalą MVI, tai reikštų, kad valstybės narės į tą instituciją įneštų daug lėšų ir tai būtų daroma tokiu metu, kai mūsų mokesčių mokėtojai nelabai entuziastingai nusiteikia dėl papildomų lėšų mokėjimo kažkokioms europinėms institucijoms. Ir daug mažiau lėšų būtų kapitalo e, forma išdalyjama smulkioms ir vidutinėms įmonėms. Dėl to man kyla nuogastavimų, bet e, labai norėčiau išgirsti ir pranešėjo nuomonę į mano, dėl mano pastebėjimų. Dėkui. Ms. Taip, galima kelti klausimą, ar tikrai e, yra kokia nors vertė ES veiksmų šioje srityje. Dabar Josef Andrės SND. Ačiū pirmininkė. E, kalbama apie kazino, apie krupie MVI kontekste. Gana įdomu. Manau, kad šis pranešimas yra galimybė mums aptarti e, MVI konkurencingumą atskirose šalyse ir Europoje jos sukuria darbo vietas. Net 85 procentai visų darbo vietų yra MVI. Taigi jos turi turėti galimybę pasinaudoti galimybėmis, e, kuriomis nebūtinai pas pasinaudoja ir reikia plėtoti valstybių narių Europos pajėgumus, mes turime užtikrinti, kad jos būtų integruotos į rinką, kad jos turėtų galimybę e, patekti į rinką, atsiras nauji tinklai, naujos galimybės, kad administracinis procesas taptų e, lengvesnis, užtikrinti daugiau skaidrumo. Visa tai naudinga tiek padeda tiek strate... visą, visą tai pasiekti padeda valstybės narės, ES ir strategija Europa 2020. Manau, jog mintis e, daugiau dėmesio skirti MVI ir konkurencingumui yra esmė e, pranešimo. Mes turime galvoti apie užimtumo galimybės Ir iš to, ką išgirdome iš pateiktų pasiūlymų, galime pasakyti, kad būtų labai e, naudinga įgyvendinti pranešimą ir tokiu būdu siekti didesnį užimtumą. Mario, ačiū. Pirmininkė, labai trumpai norėčiau padėkoti pranešėjui už jo tikslius e, apibrėžimus, apibūdinimus situacijos ir pasiūlymus. Manau, kad e, ši nuomonė yra gera ir, ir aš ir visi tikriausiai galime e, pritarti minčiai, kad reikia padinti MVI dalį prekybos e, bendrosiuose apimtyse ir taip pat investuojant ES ar prekiaujant su trečiosiomis šalimis, taip pat norėčiau pasakyti, jog bendro, devintojo pastraipoje kalbama apie mikro įmonės. Kartais jos yra pamirštamos, todėl vertinu pranešėjo nuorodai tokias įmonės dar gal net svarbesnė mintis atsispindi 12 pastraipoje. Tikriausiai tai kur kas svarbiau um, tiems iš mūsų, kurie atkeliavo su paskutinė plėtros banga. Mes žinome, kad MVI iš mažesnių ar e, naujesnių valstybių narių patiria tam tikrus e, e, trūkumus, kenčia nuo prastesnės padėties negu kitos MVI ir tai reikia prisiminti. Dar e, noriu pastebėti, kad kai kuriuose pastraipose išdėsti gan e, problemiški mano nuomonė prane, e, pastebėjimai, ypač penktoje ar vienuoliktoje pastraipoje. Mano nuomonė reikėtų kai ką geriau paaiškinti. Mes žinome, kad, kad, kad tais, kartais gerų pastebėjimų nepakanka ir geri ketinimai kartais gali pasitarnauti didesnės e, teisėkuros ar biurokratinės naštos sukūrimui. Turėtume dėl to būti labai atsargus, apdairūs ir neleisti situacijai taip plėtotis, bet šiaip labai sveikinu šį pranešimą ir dar kartą dėkoju pranešėjai. Manau, kad gal dėl ko nors galėtų ir kilti nestarimų, tai tuos nestarimus darybų dialogo būdų išspręsime. E, paskutinis dabar pasisakys ponas Ramstorf, GUE frakcijos atstovas. Dėkuoju pirmininkė, dėkuoju pranešėjui už jo pranešimą, kuris kelia surūpinimą. Kelia surūpinimą todėl, kad 75 procentai darbo vietų e, yra MVI, tačiau tuo pat metu MVI E, mokslinio tyrimų plėtros e, kontekste e, turi tik 4 procentus šios sektoriaus. Situacija yra sudėtinga, vai Europos rinkose apie tai jis kalba, ypač naujose valstybėse narėse MVI neturi pakankamai kapitalo ir mes nieko tarsi nedarome, kad jom padėtume. Prieš keletą metų uh, E, Europos parlamentas patvirtino pranešimą dėl mikrokreditų, bet nieko po to neįvyko. Tuo pat metu Azija ir kitos e, e, Azijoje kitose šalyse Muhammad Janus e, judėjimas vyksta, mikrokredito judėjimas, maždaug 200 milijonų žmonių įsitraukė į, tai yra puikia galimybė neturtingiems gyventojams e, gauti kreditą, finansavimą, o ES mes tik tai kalbame ir nieko nedarome. Turiu pasakyti, kad situacija yra tokia, kad e, konkurentai nebemiega, JAV turi veiksmingą priemonę skatinti MVI, tai yra rizikos kapitalo suteikimo sistema. Europoje yra pernelik daug kliūčių tokiam, tokiai pagalbos formoje įsitvirtinti MVI. Uh, e, E, turbūt paklaus Europos e, parlamento kažkada, kodėl jūs tik kalbate, o nieko, te, nieko nedarote. E, išimtis dabar suteiksiu žodį žaliųjų atstovų, išklausykime jų pozicijos. Ačiū pirmininkė. Labai trumpai, nuomonė yra daug gerų dalykų. Pirmiausia, dėl tarptautinio veiklos masto MVI Mes pateikėme pakeitimų nemažai dėl to, kaip esmastu reikia e, apsaugoti MVI, bet kartais MVI kenčia veikdamos trečiosiuose šalyse e, ir taip pat reikia spręsti antidempingo e, klausimą viešosiuose rinkose mes e, manome, kad pirmiausia tikroji MVI rinka yra Europos rinka ir reikia galvoti, kaip apsaugoti MVI nuo nesažiningos užsienio konkurencijos. Dėkui, e, reikia geriau tvarkyti su laiku, nes jau vėluojame. Dar priminsiu Jums, kad 32 klausimai mūsų e, laukia iš viso. Ar komisija Ponas Kiriacis, gal nori pasisakyti? Dėkoju pirmininkė, dėkoju pranešėjams ir kitiems parlamento nariams už jūsų labai teisingus pastebėjimus. Mes išsamei išnagrinėjome nuomonės projektą ir, kaip jūs sakėte, mūsų nuomonės sutampa dėl pagrindinių aspektų. komunikato įgyvendinime komisija atsižvelgia į šio sektoriaus dydį ir taip pat į tas vietovės, kuriuose yra įsisteigę daugiausia MVI. Tai yra vienas iš pagrindinių mūsų e, aspektų, kuriuos kreipiame dėmesį. Bet, kaip sakiau, tikslas yra ne sukurti naujus mechanizmus, kurie dubliuotų dabartinius, tačiau dar paryškinti tai, kas svarbiausia MVI, užtikrinti paramą jiems ir užtikrinti, kad visi MVI ES žinotų apie tokią pagalbą. Dar nėra pernelyg pažangių schemų ES skirtų MVI, bet reikia užtikrinti, kad visas MVI žinotų apie egzistuojančias schemas, o esamas dar tobulinti. Taip pat e, ypatingas dėmesys yra skiriamas tam, kad nebūtų e, raginamos MVI e, keliauti kitas šalis, pavyzdžiui, Kiniją, į Braziliją, bet kad jos orientuotųsi daugiau į mūsų artimesnės kaimynas, kaip sakėte, rytų partnerystės šalis arba vakarų Balkanų valstybės. Taip pat pasižymėjome jūsų išsakytas problemas, kurios gali iškilti, jeigu komisija pateiks teisėkuros pasiūlymą dėl įpareigojimų valstybėms narėms sukurti, numatyti tam tikras priemonės padėsiančias MVI. Be abejo, mes suprantame, kad tai būtų, būtų nebūtinai vien teigiamas reakcijos susilauksantis pasiūlymas, bet aš suprantu, kad jūs uh, šiam pasiūlymui iš esmės pritartumėte. O dėl finansinės paramos MVI galiu pasakyti, kad remiantis konkurencingumo ir e, inovacijų programa 2010-2011 metais 170 tūkstančių MVI jau gavo lėšų iš SIK programos Žinoma, šioje programoje yra numatyta mažiau lėšų negu struktūrinėse fonduose, bet vis tiek. Ir taip pat yra numatoma dar paramos ateičiai 2014-2020 e, metų MVI konkurencingumo programoje. Taigi dar kartą dėkoju visiems už pastebėjimus ir jūsų nuomonės labai naudingos. Dėkui. Pone Winkler jūsų pas, nuomonės pasiūlymui buvo iš esmės pritarta, bet išsakyta keletas prieštaravimų, gal galėtumėte sureaguoti. Taip, dėkui pirmininkė, dėkoju visiems kolegoms, dalyvavusiems diskusijoje. Iš tiesų, tai buvo labai taikli diskusija, taiklios, aiškios ir naudingos nuomonės buvo išsakytos. Dėkoju visiems už pasiūlymus ir taip pat už parodytą paramą ir už kritiką taip pat dėkoju. Visiškai sutinku, pavyzdžiui, su tuo, kad E, JAV modelio negalėtume perkelti į Europos Sąjungą. Taigi e, reikėtų jį, jeigu norėtume perkelti, pritaikyti Europai. Negalima būtų to daryti tiesiog copy-paste principu. Ir taip pat ponui Viljamui Dartfur noriu pasakyti, kad aš tikrai neturėjau galvoje kad reikėtų įkurti naujas institucijas ir sukurti naujas mechanizmus. Bet aš norėjau pasakyti, kad reikėtų sustiprinti sinergiją tarp esančių ir dabar funkcionuojančių mechanizmų. Ir kalbant apie trojos arklio palyginimą, manau, tai yra daugiau politinio pobūdžio pastebėjimas Ir dar vieną politinį pastebėjimą noriu pasakyti, kad turbūt daug parlamente yra žmonių, kurie norėtų statyti tokius trojos arklius, kurie galėtų padėti mm, mums e, užimti e, stipresnės pozicijas. Ir aš esu vienas iš tokių. Ir noriu patvirtinti, kad aš tikrai norėčiau, kad Europos ateitis būtų labiau koordinuojama. Kitas pastebėjimas - palyginimas su kazino. Žinoma, kazino kapitalizmas mus ir atvedė į krizę. Jis mus atvedė ten, kur esame dabar. Nekalbu apie eurą, bet apie pasaulinę ekonomiką. Taigi, jeigu galėtume formuoti europinį atsaką į kazino kapitalizmą, tai pasakyčiau, kad vietinės MVI teikiančios paslaugas ir gaminančios priekes galėtų būti europinis atsakas į Amerikos kazino tipo kapitalizmą. Dėkui. Ačiū. Pakeitimus galima teikti iki gegužės 10.06 valandos vakaro ir tas pats dėl ITRE pranešimo dėl kito svarstomo komunikato, dėl e, e, pramonės politikos užtikrinančios konkurencingumą. Tačiau pakeitimai turėtų būti teikiami tiesiogiai ITRE komitetui, ne INTA komitetui. Pereikime prie 12 darbo tvarkės punkto - rytų partnerystės priekybos aspektai. Tai yra pranešimas savo iniciatyva. Jį yra atsakingas mūsų komitetas, pranešėjas Miloslavas Ransdorfas. Jis jau yra pristatęs pranešimo projektą, o šiandieną svarstome jam pateiktus pakeitimus. Iš tiesų daug pakeitimų buvo pateikta. Atsižvelgiant į tai, kad buvo pateikta 142 pakeitimai, pranešėjas mane informavo, kad jis siūlo atidėti balsavimą iki kito in numatyta posėdžio, tai yra gegužės 11-osios. Be to, trumpai peržiūrėjau pakeitimus, kai kurie iš jų, mano nuomonė, viršyje mūsų kompetencijos ribas. Jie viršyje priekybos ir tarptautinių santykių sriti. Taigi man gali tekti laikyti kai kuriuos pakeitimus neprimtinais. Ir dėl to, kurie, tokie, kurie bus tokiais laikomi, netrukus jūs informuosiu. Žodis pranešėjai. Ačiū pirmininkė, periname nuo bananų Centrinės Amerikos, Latino Amerikos klausimų prie e, ne tokių gal skanių daiktų, kalbu apie vodką, e, brandy vyną, mūsų partnerystę rytuose. Taip, taip sakote, viskas priklauso nuo skonio. Noriu pasakyti, jog esu dėkingas kolegoms, e, kurie pateikė 142 pakeitimus, daug pakeitimų mano pranešimo projektui. Manau, kad tai rodo, kaip mūsų kolegoms parlamentui rūpi prekybos aspektai rytų kaiminystėje. Turiu pasakyti, kad tai labai svarbu, nes susidomėjimas uh, atkeliavo iš e, visas šalis atstovaujančių, visas frakcijas atstovaujančių kolegų. Esu apibrėžęs keletą e, grupių pakeitimų. Tikiuosi, kad mums pavyks susitarti dėl kompromisų ir taip pat tikiuosi, kad bendradarbiaudamas su gerbiamais kolegomis uh, užsitikrinsiu tuos kompromisus. E, siūlau kolegoms e, surenkti susitikimą kada nors ateityje, kuriame galėsime pasižiūrėti, ko, kaip galime, ar galime stati dėl mano pasiūlytų kompromisų, kad galima būtų kaip galima greičiau pasiekti pozityvų finalą. Kai kurie pakeitimai yra susijęs su gilesnėmis darbo žmogaus teisėmis, e, aplinkosaugos elementais. Tuo pačiu metu turiu pabrėžti, kad ne į viską galima atsižvelgti, kadangi dirbame tarptautinės prekybos komitete ir tokie klausimai kaip žmogaus teisės E, jau neturėtų būti mūsų komiteto akcentas. E, kiti komitetai, tokie kaip užsienio reikalų, e, apie tai kalba. Mūsų pirmininkas Fons Moreira viename posėdėje sakė, kad šis pranešimas pirmiausia susijęs su rytų partnerystės priekybos aspektais, ne su žmogaus teisų uh, plėtoti rytų partnerystės valstybėse. Aš e, gerbiu mūsų pirmininko nuomonę ir dirbsiu atitinkamai, e, daugiausiai dėmesio pranešime kreipdamas į prekybos santykius mūsų e, rytų partnerystės kaiminėse. Trumpai galiu pasakyti, kad pakeitimuose, pakeitimai susijęs su tam tikrais pastebėjimais tekste. Daug pakeitimų yra pateikta dėl tos pranešimo dalies, kuri susijusi su Ukraina. Tikriausiai ji pati svarbiausia rytų partnerystės šalis, 46 milijonai gyventojų gyvena Ukrainoje. Kaip tikriausiai žinote, ES Ukrainos asociacijos sutarime e, numat, nu, numato sukurti plačią visapusišką laisvosios prekybos e, erdvę ir buvo e, kovo 30 pradėtos darybos. Dėl šio sustarimo, taigi dalis pakeitimų pasiūlytų yra jau pasenę, siūlau kompromisus e, ištaisyti padėčiai. Buvo keletas pateikta pakeitimų B konstatuojamai daliai, joje kalbam apie tai, kad e, rytų partneriams reikia skirti tiek pat dėmesio, kaip ir kaiminėms e, viduržymio e, jūros pietuose. E, siūloma kai ko atsisakyti e, šiais pakeitimais, bet aš negaliu pritarti jiems, kadangi nebus atspindėta realybė, jeigu su jais sutikčiau. Ir mes nesažininkai elgtumės rytų partnerių požiūrių. Daug kartų uh, Buvo pastebėta, tas sakė e, parlamento nariai, kad arabų pavasaris negali būti signalas e, pamiršti rytų kaiminės. Ir aš noriu tą mintį išlaikyti pranešime, kai kurie pakeitimai yra susijęs su ta pranešimo dalimi, Dėl Baltarusijos. Ir e, daug iš jų susijęs su klausimais, kurie nėra susijęs su priekyba. Kalbama apie e, žmogaus teisės, politinius e, elementus. Net komentuosiu jų, nes laikysiuos pirmininko pozicijos. Gerbiami kolegos, Dar kartą pakartosiu, kad esu labai dėkingas Jums už Jūsų pastabas, pasiūlymus, pakeitimus ir pažadu Jums, kad e, atėjus laikui pakviesiu Jūs padiskutuoti šiuos dalykus, tuos dalykus, kuriuos minėjau savo kalboje ir manau, kad labai greitai e, pasieksime e, teigiamą rezultatą šiuo klausimu. Ačiū. E, Dėkui. Paskubėkime, nes jau 10 minučių vėluoja koordinatorių posėdis. Taigi laikas yra ribotas, todėl jau nebeleidžiu prašyti žodžio. Toliau, ponas Taler, dvi minutės jums. Dėkuoju, pirmininkė. Atsiprašau, sako kalbėtojas. Ne, ne, pradėkime nuo šešėlių pranešėjų. Pavelas Zalievskis. Kalbėtas kalba ne mikrofoną. Tai vienas iš kaltinamųjų. Taip. Taigi, dėkoju pirmininkė. Aš kalbėsiu lenkiškai. Bardzo e, sprawozdawcy. Ačiū. Aš norėčiau padėkoti pranešėjui už šio pranešimo parengimą ir pasakyti, kad Aš laikausi tos nuomonės, kad priekybos bendradarbiavimas ir laisvosios priekybos susitarimai yra vienas iš svarbiausių rytų šalių partnerių integravimo instrumentų. Todėl tai yra labai svarbi šio pranešimo mintis, kurią aš remu, remiu. Apie ką šiandien svarbiausia yra kalbėti? Tai yra esminis dalykas, kuris idėja susijęs su politika. Mes negalime atskirti šių dviejų dalykų. Dėl politinių priežasčių susikūrė rytų partnerystė ir atsirado tokia koncepcija, pagal kurią ES meks santykius su rytų partnerystės šalimis, rengdama asociacijų sutartis, kurių dalimi be kito ko yra ir prekybos susitarimai. Taip vadinami Deep and Comprehensive Trade Agreements. Kaip visą tai atrodo šiandien? Kaip mes interpretuojame rytų partnerystės šalis tuo atžvilgiu, ar jos tinka sudaryti tokias prekybos sutartis? matyti, kad asociacijų sutartys ES turi būti vertinamos ne tik kaip instrumentas keisti atitinkamas šalis, modernizuoti jas, bet ir kaip demokratizavimo instrumentas, teisinės valstybės principų įgyvendinimo instrumentas ir panašiai. Tačiau už tai turime mokėti kainą. Demokratizavimas, modernizavimas yra mūsų tikslai, už, turime sumokėti, už kuriuos turime sumokėti tam tikrą kainą. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad ne tik tai Ukraina, kuri dabar turi didelių problemų teisės rytyje, bet ir ar Azerbaidžianas, Armenija negalės sudaryti asociacijų sutarties nes jų kontekste, šių šalių kontekste Ukraina atrodo pakankamai gerai, ir iš demokratinės pusės, ir iš teisinės valstybės principų laikymosi pusės. Man atrodo, kad yra dar viena problema. Ar nereikėtų lankščiau žiūrėti į santykių ir asociacijų sutarimų sudarimų klausimą, žiūrėti jį lankščiau negu kad į priekybos susitarimus? Galbūt šiandien atsižvelgiant į politinę situacijos raidą tam tikrose šalyse, rytų partnerystės šalyse, būtų prasminga lankščiau žiūrėti į tai, kad tos šalis, kurios geriau tinka asociacijų sutartims kaip Gruzija ir Moldava, Moldavija, kad su jomis galėtume jas ir sudaryti, o kitos šalis, kurios turėtų daugiau problemų, pavyzdžiui, Azerbaidžianas, Galbūt ir Armenija, kuri netrukus rengia rinkimus, ir Ukraina, kur tikiuosi, kad bus pasiekta pažangos, kad su jom būtų susidaryta tik tai laisvos priekybos susidarimai ir tie vadinamieji deep and comprehensive trade agreements. Tai būtų toks lankstus požiūris ir galėtume atitinkamai tada vertinti ir Baltarusiją bei susitarimus su jie, kuri dėja Baltarusija ateityje dėl autoritarinio valdymo tikrai nebus tokią, kokią mes ją norime matyti ir tikrai su ja negalėsime sudaryti asociacijų sutarties. Taigi manau, kad reikėtų ieškoti kažkokios formos, kaip sudaryti prekybos sutartį su tomis šalimis ir padėti tuo būdu paskatinti tuos procesus, kurių mes norime Baltarusijoje, tai yra demokratizavimas ir panašiai. Manau, kad šiuo klausimu reikia šiek tiek keisti savo požiūrį. Na ir baigdamas dar noriu labai konkrečiai pasakyti keletą pasiūlymų. Pirmas klausimas - Gruzija ir Moldova. Pranešėjas mano, kad turi būti įmanoma kai kuriems atstovams iš okupuotų, Rusijos okupuotų teritorijų įsitraukti į susitarimus dėl prekybos, dėl laisvosios prekybos, tam, kai kalbam apie tam tikras prekes. Man atrodo, kad tai būtų dovana tiems, kurie atskyrė tas žemės nuo Gruzijos teritorijos. Aš nemanau, kad tai yra įmanoma. Tuo baigsiu. Man atrodo, kad priekybos susitarimai susiję ne tik tai su priekyba prekėmis, bet tai yra ir reglamentavimo klausimas. Tai ir tas Ir jeigu tam tikros teritorijos yra pavaldžios tai valdžiai, su kuria sudarėme susitarimą, tai su tokiomis, su tokiomis institucijomis, tokiais vienetais juos ir apims tas susitarimas. Bet šiuo atveju, man atrodo, neišys sudaryti glaudaus bendra, arba neišys, kad glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos prekybos sutartys apimtų ir tuos vienetus, kurie nėra pavaldus centriniai šalies konkrečios valdžiai. Panašiai yra su Moldova. Ir Tai yra tokios mano bendrosios pastabos. Žinoma, kad būtų tikrai dar daug ką pasakyti ir tikiuosi, kad ateityje surengiamuose diskus, diskusijose aš dar galėsiu apie tai plačiau pakalbėti. Ačiū. Dėkoju. Kolegos, šitą klausimą svarstome, jeigu neklystu, ketvirtą kartą. Kalbame apie pranešimo projektą, o reikėtų apsiriboti tik tai diskusijomis apie pakeitimus. Taigi žodį dabar suteiksiu kitiems šešėlinėms pranešėjams, panas Kutaš, SND. În ce mă privește, am depus 17 amendamente la raportul domnului Rastor, multe dintre ele uh, fiind sugestii de reformulări, uh, nu neapărat de substanță. Dėkoju, aš noriu pakalbėti apie pakeitimus. Uh, Aš labai sveikinu šį pranešimą, manau, kad yra, jis, gerai, jis yra gerai parengtas, gerai sukonstruotas ir labai svarbu yra atkreipti dėmesį į tai, kad Europos rinka yra labai svarbi rytų partnerystės šalims. Tais pakeitimais, kuriuos aš pateikiau, aš norėjau pabrėžti šį aspektą, tikiuosi, kad tai yra visiškai aišku. Norėjau kalbėti ir apie žmogaus teises. Aš kaip suprantu, nuomonės šią temą gerokai skiriasi. Dėja, turime konstatuoti, kad inte, INTA komitetas nėra atsakingas už žmogaus teises. Bet kai kalbėjome apie Kolumbiją, vis dėlto turėjome teisę paminėti šias temas kalbant apie priekybą, todėl aš manau, kad mes turime lygiai tokią pačią teisę ir šių šalių atžvilgių pateikti atitinkamus pakeitimus ir galime juos taip pat paremti, jeigu manome, jog jie yra naudingi mūsų partnerystės susitarimams, mūsų priekybos susitarimams, kuriuos turime įgyvendinti. Aš dėl šios priežasties norėčiau dar kartą pabrėžti, paremti, paprašyti paremti mano pakeitimo pasiūlymą dėl Gruzijos. Su jie mes deramės dėl asociacijų sutarties ir mūsų nuomonė dėl šios sutarties buvo teigiama. Aš pakalbėjau, savo pakeitimo pasiūlyme reikalavau laiky, laikytis žmogaus teisių ir manau, kad tai yra labai svarbu ir mes, jeigu pateiksime tokio pobūdžio pasiūlymus, tai išlaikysime tikrai labai nuoseklų požiūrį savo komitete. Kitas klausimas, kuris man yra labai svarbus, tai tvari plėtra ir šios savokos įtraukimas į glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvosios priekybos zonos su, sukūrimo sustarimą. Kai kalbam apie Ukrainą, mes negalime sudaryti su ją asociacijų sutarties tol, kol nebus reformuota politinė sistema. Be to norėčiau padėkoti pranešėjui už jo pasiryžimą parengti kompromisinius pasiūlymus ir pasidžiaugti mūsų sėkmingų bendradarbiavimų dabar ir ateityje. Kiftel. Toliau, Kiftelor. Dėkoju, pirmininkė. Iš esmės, Mes džiaugiamės, kad tiek daug pakeitimų buvo pateikta. Galbūt mano nuomonė ne visai tokia kaip pono Ransdorfo, bet aš manau, kad e, jie tik padės mums parengti aiškę poziciją. Ir manau, kad visi pakeitimai yra naudingi. Ypatingai e, džiaugiamės kitų frakcijų parodytų susirūpinimų dėl situacijos Baltarusijoje ir tikiuosi, kad ten rasime kompromisus. Bet manau, kad reikia labai kritiškai pažvelgti į e, glaudaus bendradarbiavimo ir visapusiškos laisvos priekybos susitarimų politiką. Aš suprantu, kad mes esame priekybos klausimų komitetas, bet esame ES dalis, kur e, ir mums turi būti svarbus žmogaus teisų klausimai nes žmogaus teisės taip pat prisideda prie laisvosios priekybos užtikrinimo. Ir todėl labai laukiame konstruktyvių dėrybų dėl kompromisinių variantų su pranešėju. Dėkoju. Dėkui. Išklausykime komisijos atstovų, ką jie, jie turi pasakyti. Dėkuoju pirmininkė, labai trumpai norėčiau pradžioje pasakyti, kad dauguma e, pakeitimų yra labai įdomus ir nekelia jokių problemų. Paprasčiausiai norėčiau pritarti pono Zaleskio mintims dėl e, tvaraus vystimosi darbo atvarkės, socialinio aplinkosaugos dalykų plačiaja prasme 60, 61 ir 114 pakeitimai. Mes e, manome, kad E, prekyba, prekyba yra e, galimybė skleisti partnerėse mūsų vertybės. Asociacijos susitarimai e, yra vienas dalykas, mes šalims atinkamus suteikime galimybę naudotis mūsų rinkomis, bet jos savo ruoštų turi daly, dalytis mūsų vertybėmis, valdysenos, ekonominėmis ir žmogaus teisų vertybėmis. 28 e, pakeitimas vis tik tai kelia mums problemų. Sakoma, kad jeigu nėra galima pasirašyti asociacijos susitarimą, tai reikia pasirašyti nepriklausomą prekybos sutarimą. Tai yra tam tikras prieštaravimas, nes asociacijos e, sutarties negalima pakeisti prekybos susitarimu. E, reikia siekti integruoti mūsų vertybės į komercijos aspektą. 28 pakeitimas mūsų nuomonė prieštrauja 59 pakeitimui, e, kuris atspindi tą poziciją, kurią ką tik tai pristačiau. Reikia galvoti apie nuoseklumą. Dar uh, 129 pakeitimas, 131 pakeitimai. E, kalbama apie tai, kad e, galima sudaryti tarpinę sutartį prieš pasirašant asociacijos susitarimą ir e, susitarimą dėl gilaus ir visapusiško, gilios ir visapusiškos laisvosios priegybos zonos. E, šiaip jau, kai baigėsi techninės e, dėrybos, parafuojamas susitarimas ir mes manome, kad prekybos sutarimai negali įsigalioti be politinio sprendimo, kuris reiškia susitarimo pasirašymą. Mes esame, mm, kad e, prekybos e, nuostatos, prekybos sutarimai ar tarpiniai sutarimai įsigaliotų kaip galima anksčiau, tačiau tai įmanoma tik tai po to, kai yra patvirtintas parašų politinis sprendimas. E, po parafavimo gali e, įsigalioti bet koks susitarimas. Ponas Zaleskis taip pat kalbėjo apie separatistinės regionas DCFDA E, nedaromas skirtumas tarp mūsų normų taikymo visur, ar Gruzijoje, ar Moldovoje, ir mes per darybas prašome tų šalių paaiškinti mums, kaip jos įdėks priemonės tam, kad galėtų e, naudotis e, DCFDA nuostatomis. Dar labai trumpai prašau, pranešiau, tikrai labai trumpai išprašyčiau. Ačiū pirmininkė. Dar kartą noriu padėkoti gerbėmiems kolegoms už pakeitimus. Du šešėliniai pranešėjai, ponas Zarevskis ir Kutaš, e, labai daug ką pasakė apie pakeitimus, jie daug ir pateikė jų. Šis klausimas nėra toks labai paprastas, kaip gali pasirodyti iš pirmo žvilgsnio. Pavyzdžiui, Ukrainos klausimas. Labai E, didelę dalį užėmė gynybos pramonėje buvusioje Sovietų sąjungoje. Perėjimas prie naujų gamybos formų yra sudėtingas šiai šaliai. Neseniai išgirdome e, Dnepropetrovsko regiono e, prisistatymą regionų komitete ir kalbėjome apie įmonę, kuri e, gamino tolimojo nuotolio raketas. E, ši gamykla e, turėjo maždaug 60 tūkstančių darbuotojų. Anksčiau dabar jų liko gal 11 tūkstančių. Penki, šeši tūkstančiai inžinierių dirbo. Tokios įmonės gamyklos turėtų išlikti. Perimas prie naujų gamybos formų negali vykti be užsienio pagalbos, be paramos e, prekybos santykiais su Europos Sąjunga. Ta pati galima pasakyti ir apie Baltarusiją. Skirtumas yra tas, kad Baltarusijoje didelės įmonės ne e, panaikintos, neišsklaidytos jos tęsia gamybą. Kai buvo pasakyta, problema yra susijusi su politiniu kontekstu. Tačiau žinome, kad pereimas prie demokratijos yra e, ilgas procesas. Jis trunka ilgai ir pirmiausia turėtume prisidėti prie įstatymo viršenybės teisinės valstybės principų įtvirtinimo veikianti demokratija yra tų poslinkių viršūnė. Pagrindas yra teisinė valstybė. E, šiuo aspektu galime prisidėti galėdami pasiūlyti tam tikras vakarietiškas e, administravimo formas šioms šalims. Dar kartą dėkuoju už jūsų mintis šiuo klausimu. Toliau lauksiu bendrų mūsų darbų. Ačiū. Sutarė pranešėjas ir šešėniai pranešėjai dėl to, kad pasiūlymas būtų e, tvirtinamas kitame mūsų posėdėje, taip pat pakeitimai, kad būtų tvirtinami e, gegužės 29-30 vyksiančiuose posėdžiuose. E, baigėme išsvarsyti šį klausimą, baigėsi viešoji posėdžio dalis. Prašau visų, kurie negali dalyvauti koordinatorių posėdėje, išeiti iš salės. Dabar pradėsime koordinatorių posėdį. Prašau.